Bilancia. Buongiorno a tutti, sta seduta mattina. Visiems laba diena. Pereikime prie mūsų komiteto posėdžio darbo tvarkės pirmojo klausimo. Turėtume kalbėti apie ES lėšų panaudojimo kokybės gerinimą. Mūsų komitetas dėl trijų svarbių klausimų pateikė savo nuomonę. Čia mes kalbam apie finansų reglamento peržiūrą, apie naują uh, finansinę tvarką po 2013 metų ir biudžeto peržiūrą. Ponas Hatimakakis yra pranešėjas E, komisijos biudžeto įvykdymo klausimus 2009 metus. E, iškėlė iniciatyvą ir mes dabar nusprendę esame renkti diskusiją, kurios tema ir yra ES lėšų panaudojimo kokybės gerinimas. Diskusijos turėtų būti kuo platesnės, kuo labiau analitinės ir Mes taip pat kalbėsime apie riziką ir iššūkius susijusius su tuo. Kalbėsime taip pat. Taip pat kalbėsime apie finansinį reglamentą. Visa tai yra mūsų institucija labai svarbios temos. Diskusijos turėtų būti naudingos mums visiems, kad galėtume kaip tik išlaidų kokybę ir pagerinti. Noriu padėkoti visiems posėdėje dalyvaujantiems kolegoms ir pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui ponui Hatsimarkakai. Prašau. Thank you, Chairman. Um, we all remember very well uh, the new Prime Minister of the UK. Mes visi labai gerai prisimename, kai naujas Junktinės karalystės ministras pirmininkas lankėsi taryboje ir iškėlė biudžeto klausimą. jo pasisakymas šiek tiek priminė prieš daugelį metų pasakytus ponios Tečer žodžius, kai jis sakė, aš noriu susigražinti savo pinigus. Šį kartą Junktinės karalystės ministras pirmininkas sakė, kad aš neduosiu daugiau pinigų, nes lėšų ES pakanka, bet nesu tikras, ar jūs teisingai tas lėšas išleidžiate. Nesu iki galo įstikinęs dėl pirmo aspekto. Mm, ES išlaidos tikrai yra pagristos daugeliu požiūrių, bet yra procedūra, e, taikoma procedūra, kaip patikrinti, kaip valstybės narės išleidžia ES lėšas. Ir čia ministras pirmininkas buvo teisus, reikia kalbėti apie lėšų panaudojimo kokybę. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo. E, ten buvo tam tikrų išlaidų elementų, dėl kurių buvo galima atlikti analizę ir galvoti, kaip pagerinti tų išlaidų kokybę. Tačiau tuo darbas nesibaigė, turime tęsti ir dėl to ir susirinkome į šiuos klausimus. Ypač noriu padėkoti Davidui Bostokui, Europos auditorių rūmų <clears throat> nariui, kuris beje atstovauja tai pačiai e, valstybei nariai, apie kurios ministrus pirmininkus aš kalbėjau. Taigi, jau galime daryti išvadą, kad kai kurios valstybės narės, ir apie tai Davidas Postokas puikiai žino, būtent tos valstybės narės, kurios labai garsiai šaukia apie e, pokyčius, visų pirma turėtų sutvarkyti išlaidas savo šalyje tai kaip ir buvo Anglijoje 2010 metais. Kaip gerinti išlaidų kokybę? Tai yra didelis ne tik biudžeto kontrolės komiteto prioritetas, bet ir viso Europos parlamento prioritetas. Mes šiuo metu rengėme poziciją dėl trijų svarbių dosie ir dėl to turime kalbėti šiais klausimais. Visų pirma, norėčiau priminti finansinio reglamento peržiūra, tai labai svarbu. Kitas dalykas - nauja finansinė perspektyva po 2013 metų. Ir trečia - biudžeto peržiūra. Visi šie dosie mums suteikia daug galimybių kalbėti apie ES finansų valdymo trūkumus, apie kuriuos įvardijo auditorumai. Auditorumai neseniai parengėlus, abiejose juose yra svarbių signalų visoms ES institucijoms Mm, tas, tie dokumentai tikrai galėtų būti mūsų įkvėpimo šaltinis gerinant ES išlaidų kokybę. Esu dėkingas dėl to, kad audito rūmai priemė mūsų kvietimą atvykti čia ir pristatyti 2010 m. audito rūmų nuomonę dėl ES biudžeto e, pavojų ir iššūkių ir taip pat dėl <clears throat> finansų, finansinio reglamento peržiūros. Šiuose klausimuose norėčiau pasveikinti kolegas ir iš kitų komitetų, kurie taip pat e, dirba šiais klausimais. E, Pone Juta Hauk iš Šūrė komiteto, e, tai yra specialiojo politinių iššūkių komiteto. Pone Pervanš Beres, ji yra užimtumo ir socialinių klausimų komiteto pirmininkė, tai yra vienas iš komitetų, kuris kalba apie sritį, kur išlaidos dėlis. Taip pat ponė Balcani, ir Ulrika Rodost. Ji yra žuvininkystės komiteto koordinatorė. Bet dabar norėčiau ypač pasisveikinti su ponu Davidu Postoku ir suteikti jam žodį. Grazie. Do appunto la parola ringraziandolo della sua presenza, rappresentante la... Ačiū. Labai malonu suteikti žodį ponui Postokui. Tai Ačiū pirmininkė ir dėkoju komitetui, kad mane pasikvietė. Norėčiau pakalbėti apie ES išlaidų kokybę e, auditorumo akimis ir tai darydamas aš atsižvelgsiu į Europos audito rūmų 2010 e, m. pirmąją nuomonę, kurioje kalbama apie ES finansų valdymo gerinimą, riziką ir iššūkius. Taip pat kalbėsiu apie 2010 e, m. šeštą nuomonę, kurioje yra kalbama apie komisijos pasiūlymą dėl finansų reglamento pakeitimo. Kartais atrodo, kad vienintelis svarbus klausimas, kalbant apie išlaidų kokybės gerinimą, yra klaidų pašalinimas, nelegalumo ir e, nereguliarumo problemų panaikinimas. Tačiau e, šalia kokybės vertinimo faktorių turėtų būti atsižvelgiama į e, taupumą, efektyvumą ir produktivumą. Jeigu ES nepagerins savo veiklos šioje srityje, tai e, nieko nebus pasiekta. Taip pat reikia dirbti išlaidų e, legalumo ir reguliarumo požiūrių. Aš norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie 2010 m. audito rūmų pirmąją nuomonę. Pirmiausia, legalumas ir reguliarumas. Ir ES išlaidos e, yra e, paskirstomos dažnai pagal sudėtingas taisyklės. Taip pat yra numatyta gana kompleksinė kontrolės sistema. Tačiau šios sistemos e, ne visuomet yra sėkmingos, nes ne visuomet tų kontrolės mechanizmų laikomasi. Komisija sakoma, sako, kad šiuo atveju būtų galima padaryti finansų koregavimus. Tačiau e, akivaizdu, kad pavienių klaidų pataisyti ne visuomet įmanoma ir e, tam prireikia keletos metų. E, Antras dalykas yra išlaidų programų, kurios e, ne visuomet turi akivaizdžią papildomą vertę. Tai yra viena iš svarbiausių 2009 metų auditorumų e, ataskaitos išvaidų, išvadų, kuriuose yra kalbama apie ES finansų ištvarkymo e, būklę. Trečias dalykas, mes turime išsiaiškinti, kaip ES išlaidomis galima būtų pasiekti numatytų tikslų. Žinome, kad E, šis klausimas yra akcentuojamas tokiuose mūsų ataskaitose kaip kvalifikacijos tinklai ir sanglaudos užtikrinimas e, išmintingos energetikos klausimais. Ketvirtas dalykas. Kai kuriais atvejais ES mokėjimai reikalauja, e, kad būtų tenkinami tam tikri kriterijai, tačiau tų kriterijų tikslingumo ne visuomet galima patikrinti. 2008 m. 8 ataskaitoje buvo nustatyta, kad ne visi kryžminės atitikvies e, reikalavimai žemės ūkio srityje gali būti patikrinami inspektorių. Penktas dalykas, kuris e, yra turbūt dažniausias nusiskundimas, yra tas, kad e, programų stebėsena ir vertinimas yra nepakankamai geri yra gana sunku nustatyti e, komisijoje, kaip, kiek programos kainuoja, kas tuos kaštus apsijima, valstybės narės, ES ar naudos gavėjai ir kas yra iš tiesų tais pinigais pasiekiama. Visą tai skamba gana liūdnai, tačiau jeigu pažvelgtumėme 2010 m. pirmąją nuomonę, tai pamatytume, kad ji nėra tik tai pesimistinė. Audito rūmai išskiria visą eilę sričių, kuriuose būtų galima pasiekti pažangos ir e, rasti sprendimų. Viena iš e, nuomonės temų yra ta, kad kokybė turi būti užtikrinama nuo pat pradžios. ES išlaidų programos gana dažnai yra atnaujinamos prieš tai deramai neįvertinus e, nedidelių esminių pasikeitimų. Ir dažnai e, yra atliekamas tik tai toks bendras įvertinimas. Apie tai kalbėjome jau 2008 metų ataskaitoje apie išmintingą energetiką. Ir e, matėme, kad šioje sistemoje įvairios e, smulkesnės programos buvo nuolat atnaujinamos, deramai neįvertinus ankstesnių programų finansavimo. Taigi 2010 metų pirmojoje nuomonėje yra nuolat kalbama apie veiksmus, kurių turėtų būti įmamasi prieš pateikiant išlaidų programą. Audito rūmai e, savo ataskaitoje kalba konkrečiai apie poveikio vertinimo procesą. Manome, kad tai būtų labai naudinga sistema, teikiant pasiūlymus išlaidoms. Būtų galima tokiu būdu įvertinti siūlomų veiksmų kaštus ir e, atnešama nauda ir taip pat būtų pasveriamos geramos alternatyvos. Kartais geriau būtų daryti daugiau ar mažiau, o kartais gal visai nieko nereikėtų daryti. Audito rūmai ir toliau e, remia supaprastinimo idėją reglamentai turėtų būti supaprastinami ir turbūt žemės ūkio srityje čia jau yra nuveikta nemažai, labiau negu kitose srityse, bet sunku būtų nesakyti, kad tas supaprastinimas labai prisidėjo prie klaidų skaičiaus sumažėjimo žemės ūkio srities išlaidose šiais metais. Galiausiai audito rūmai pasiūlė, kad reikėtų kruopščiai išnagrinėti, e, kokiu mastu E, išmokos yra paskirstomos naudos gavėjams pagal rezultatą, o ne pagal poreikius. Dabar matome, kad e, ši peržiūra sukūrė labai daug darbo e, parlamente ir taryboje. Anksčiau čia dirbdavo labiau Europos komisija ir audito rūmai. Bet turėtume būti atidus ir stengtis ne per daug akcentuoti finansų, finansų reglamento kokybės elementą. Reikėtų galvoti labiau apie atskirus sektorius. Auditorumai labai daug kalba apie finansų reglamentą, ypač 2010 m. šeštojoje nuomonėje. Ir jeigu aš bandyčiau dabar viską jums papasakoti, tai turbūt posėdis užsitęstų iki vakaro. Todėl aš apsiribuosiu tik trim pasiūlymo elementais, kurie audito e, rūmų audite buvo e, pastebėti. E, tai yra e, apskaitos auditas ir galima paklaidos, galima paklaida. Vykdydami auditą, mūsų auditoriai keliauja po visą Europą ir po visą pasaulį, jie laikosi labai griežto tvarkarašio, tai darbas, kuris reikalauja didelio lankstumo ir bendradarbiavimo su ES institucijomis ir su trečiosiomis šalimis. Labai svarbu, kad finansų reglamentas e, netrukdytų šiam audito, auditorių darbui. Deja, kai kurie e, Europos komisijos pasiūlymai dėl išornio audito būtų trukdę tokiam darbui, kadangi būtų įvesti pakeitimai, kurie e, audito rūmų, auditorių darbą apribotų. Auditorumai pareikalavo, kad parlamentas ir taryba atmestų keletą komisijos pasiūlymų dėl išornio audito. O priežasis, kodėl mes tai padarėme, įvardinome 10 metų 6 nuomonėje. Antras dalykas - apskaita. E, finansų reglamente yra nustatytas mechanizmas, pagal kurį Europos komisija pristato ES sąskaitas. E, pastaraisiais met, šešeriais metais Europos komisija labai sėkmingai gyvendindavo tarptautinius E, valstybinio sektoriaus apskaitos standartus. Mes Luksemburgė nustebome pamatę, kad Europos komisijos finansų reglamento projekte yra bandoma atsitraukti nuo šių tarptautinių kriterijų taikymo mechanizmo. Pasitarę su tarybos biudžeto komitetu, mes dabar supratome, kad Europos komisija pateikė tekstą, kuriame šių standartų reikšmė yra dar kartą patvirtinama. Ir sakoma, kad tai yra geras pagrindas ES apskaitai organizuoti. Aš tikiuosi, kad komisija nepakeis savo nuomonės ir diskusijose su parlamentu parlamentu. Trečias, paskutinis dalykas, šitą norėčiau pasakyti apie toleruotiną paklaidos riziką. Audito rūmams ilgą laiką rūpėjo administracinių sistemų neproporcingi kaštai, lyginant su jų atnešama nauda arba su e, finansų srautais jų sistemoje. Ir kartu su komisija mes labai norėjome išnagrinėti, kad e, šios kontrolės, norėjome užtikrinti, kad kontrolės sistemos būtų e, atsiperkančios. Europos komisija pateikė pasiūlymų dėl toleruotinos klaidos rizikos savo pasiūlyme dėl finansų reglamento ir aš suprantu, kad jūsų pranešėjai išvelgia tam tikrą riziką. Sakoma, kad šiais pasiūlymais yra bandoma pakeisti tam tikrus vertinimo kriterijus ir biudžeto tvirtinimo, įvykdymo tvirtinimo institucijos tokiu būdu susidurtų su daugiau sunkumų. Auditorumai rūmai E, akcentavo, kad galima e, klaidos tikimybė ir kontrolės sistemų e, veiksmingumas turėtų būti vertinami prieš teikiant pasiūlymus, o ne tada, kai jau parlamentas vertina ar galima patvirtinti biudžetą. Finansų reglamente, kai kalbama apie riziką, Prieš tai reikėtų deramai įvertinti įgyvendinimo kaštus ir taip pat deramai įvertinti e, galimų klaidų riziką. Tais atvejais, kai pasiūlymai yra pateikiami ir e, nustatomi nauji reikalavimai biudžeto įvykdymo tvirtinimo institucijoms. Taigi tie galėjau pasakyti apie finansų reglamentą. O baigdamas norėčiau keletą žodžių pasakyti apie e, mūsų posėdžio kontekstą. E, Aš turbūt kartosiu tai, ką jau sakė ponas Hatsimarkakis, e, bet žinome, kad ekonominė situacija e, gerokai pasunkėjo lyginant su e, tuo metu, kai 2010 metais mes paskelbėme šią nuomonę. Ir ta padėtis pablogėjo ne tik Anglijoje, bet ir Škotijoje ir Airijoje. Ir daugelis valstybių narių dabar susiduria su kitais sunkumais, ypač eurozonos valstybės mažina savo biudžetus, ES turi geriau tvarkyti savo biudžetus ir mes tikimės, kad tai bus. Ačiū ponė pirmininkė, labai norėčiau išklausyti jūsų nuomonių, komentarų ir pasiūlymų. Ačiū. Ačiū ponui Bostokui už jo mums paskirtą laiką. Išklausysime ponios Hauk. Pone Jūta Hauk, jums žodis. Yra specialiai politinių žmonimų komiteto pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą į posėdį. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas turi labai aiškius įgaliojimus. Mes neturime kištis į kitų komitetų kompetencijos srityje, nes, pavyzdžiui, biudžeto kontrolės komitetas ar biudžeto komitetas dirba savo darbą ir mes į jų reikalus nesikišame ir taisyklių keisti neturime. Tai nėra mūsų įgaliojimai. Mes e, tiesiog diskutuojame apie biudžeto supaprastinimą ir paprastesnio gyvendinimą apskritai. Mes kalbame apie turimas lėšas, didesnės ir mažesnės fondus, didesnius ir mažesnius, apie jų valdymo sistemas Kai kuriuos fondus tvarko valstybės narės, kai kurie mažesni yra valdomi centralizuotai ir tai daro Europos komisija. Diskutavome dėl to, kaip būtų galima pagerinti um, ES išlaidas, tam rėmėmės uh, auditorumų ataskaitą. Ilgą laiką mums buvo žadama, kad bus paskelbtas Europos komisijos komunikatas dėl e, turimų lėšų valdymo supaprastinimo. Kol kas mes to komunikato tebe laukiame, negavome jo ir regis tokio net iš viso nėra parengta komunikato. Kovo 13 dieną teko diskutuoti su komisaro Šemetos kabinetu buvo pabandyta gauti iš jų šiokių tokių dokumentų, kadangi mes norėjome gauti savo galutiniam pranešimui duomenų ir juos įtraukti į mūsų galutinį pranešimą. Na, kol kas nieko gauti nepavyko ir net neturim ką įtraukti tą savo dokumentą. Aišku, galėtume kalbėti apie būsimą finansinį reglamentą, tačiau tai nėra mūsų misija, tai nėra mūsų tenkanti užduotis. Taigi, tuo, ką turime, regis teks ir pasitenkinti. Mes e, raginame visus fondų valdytojus, kad jie dirbtų pagal bendrus principus, kad elgtųsi taupiai, kad e, savo turimas lėšas tvarkytų ir, ir užtikrintų, kad jos būtų naudojamos kuo efektyviau, kuo produktyviau ir taupiau. E, tačiau vėlgi mes galime dirbti tik tiek, kiek mums leidžia mūsų turimi įgaliojimai. Aš esu biudžeto komiteto narė taip pat ir galiu ten diskutuoti apie tuos klausimus, kurie mane domina. Tačiau asmeniškai norėčiau pasakyti, kad jeigu 25-26 gegužės bus rimtas galutinis pranešimas to komiteto, kurio esu pirmininkė, specialiojo politinių išbandymų komitetas, jeigu priims tas išvadas, tai tuomet vėlgi turim pasakyti, kad mums duomenų trūks nors informacijos galėsim gauti iš biudžeto komiteto. Daugelis valstybių susituria su ta problema, kad turimų lėšų kiekis yra ribotas, jas tvarkyti reikia kuo taupiau, produktyviau. Regisi, kad dalis lėšų valstybėse narėse turi, yra tvarkomos taip, kad tiesiog peršas išvada, jog būtina numatyti geresnę finansinę valdyseną. Yra būtina kai kuriais atvejais deleguoti žmonės, kad jie dirbtų vietose, šalyse. Tenka konstatuoti, kad mūsų uh, siūlomos mintys, tai yra jau trečioji finansinė perspektyva, prie kurios man tenka dirbti. Kiekvieną kartą mes iškeliame tam tikras vizijas, tam tikrus siūlymus pateikiame, mes kalbame apie regioninės politikos reformą arba kalbame apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Mes norim, kad tie instrumentai veiktų efektyviai. Tačiau vis dažniau, vis, gana dažnai tenka konstatuoti, kad ne viskas yra taip, kaip mes norime. Ne viskas veikia taip, kaip turėtų. Manau, kad e, valstybių narių vaidmuo yra pernelyg pervertinamas. Tiek senose, tiek naujose valstybėse narėse nutinka taip, ar jų regionuose nutinka taip, kad e, tinkama finansinė valdysena nėra tinkamai užtikrinama. Mes tiesiog pervertiname valstybių narių regionų gebėjimus tvarkyti su tomis lėšomis. Na, šito turbūt nepažymėsime savo pranešime, nes tai nėra mūsų kompetencijos rytis, tačiau tai yra mano asmeninė patirtis, mano asmeniai įspūdžiai, kuriuos jums čia norėjau pateikti. Žemės ūkio ekspertai, regioniniai ekspertai ir kiti komitetai dalyvavo diskusijose. Mes ten diskutavome būtent apie šitos klausimus ir dažnai sutampa mūsų nuomonė su tų ekspertų nuomonė. Kai kalbame apie teisėkuros aktus susijusius su bendra žemės ūkio politika ir struktūrinius fondus, e, dažnai būtent e, išvados būna tos pačios. Tad turime dirbti teisėkuros rytį, kad e, tų fondų valdymas gerėtų. Tikiuosi, kad kai kalbėsime apie būsimąją finansinę perspektyvą, situacija pagerės. Svarbu pasiekti tikslų, kalbant tiek apie tas didžiasias lėšas, tuos stambiuosius fondus, tiek apie mažesnius. Reformos ir inovacijos yra, suprantama, geri dalykai. Tačiau taip pat turime nepamiršti ir mažų ir vidutinių įmonių. Jos turi taip pat dalyvauti inovacijų procese, o tam reikalinga priimti supaprastinimo priemonės. Tikiuosi, kad mums pavyks visą tai padaryti, tačiau vėlgi visą tai nėra mano vadovaujamo komiteto kompetencijos rytis. Tie galėčiau šiandien jums pasakyti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū kolegiai Hauk. Dabar žodis poniai Permoš Beres yra užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū e, ponui pranešėjui taip pat už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje. Mano komitetas taip pat dalyvauja darbę susijusiame su rengimu programų, kurios yra susijusios su mūsų aptariama sritimi ir su ES biudžetu. mūsų politinės strategijos sėkmai tai yra svarbus elementai. Ypač turint galvoje 2020 metų ES strategijos perspektyvą. Viešų išlaidų kokybė yra ypač svarbus klausimas. Būtent dėl to, dėl to klausimo aktualumo esame pakviesti posėdėje dalyvauti ir pasakyti savo nuomonę. Mm, na, Kaip įvertinti išlaidų kokybę, tai yra labai svarbus klausimas. Ar šypsena spindinti žmonių veidė, kurie sulaukė pagalbos, reiškia sėkmę tų išlaidų, ar tai reiškia, ar, ar tinkama saskaitybos knygų kokybė rodo tinkamas išlaidas. Na, norėčiau pasakyti, kad vertinti rezultatus, remiantis tik skaičiais ir jų kombinacijomis, nebūtų teisingas E, mūsų išlaidų vertinimo elementas. Kad galėtume tinkamai susidoroti su mums tenkančiais iššūkiais, trys lygmenys turi būti įvertinti. Pirmiausia, rezultatų, koncentravimasis prie programų rezultatų pasiekimo. Antra, supaprastinimas kriterijų susijusių su atinkamų programų uh, atrinkimų ir lėšų gražinimų. To pamiršti nevalia, kadangi buvo jau taip, kad buvo įgyvendinamos programos, paskui nuvažiavom į vietą susitikti su žmonėm ir matome, kad tas susirūpinimas tebe išlieka. Nes reikia rasti tokius mechanizmus, kurie padėtų užtikrinti, kad lėšos bus skiriamos legaliai ir, legit, ir kad visi jų prašymai bus irgi teisiškai pagristi. Bendro valdymo sritis, bendrų subsidijų yra ypač svarbi tema mūsų diskusijose. Ypač, kai žvelgiame į socialinio Europos fondo lėšų panaudojimą. Socialinis fondas dažnai remia nedidelius projektus, mažas ir vidutinės įmonės ar nevyriausybinės organizacijas. Mes negalime visose rezoliucijose sakyti, kad štai mes norime paremti pilietinę visuomenę ir smulkės ir vidutinės įmonės, o paskui, kai pradėsim kalbėti apie e, taisyklės, tai tuomet sakysime, ai, per sudėtinga joms tos visokios mūsų taisyklės, tiek to, geriau jų netaikykime, paliksime jas tik dideliems. Manau, kad turime pasinaudoti naujų planavimų, turime pagerinti skaitybos struktūrą, kalbant apie įvairias programas ir turime tinkamai, e, pagalbos gavėjai turi tinkamai atsiskaityti audito rūmams. E, išlaidų įvertinimas yra labai svarbus dalykas. Viskas didelė dalim priklauso nuo išsikeltų tikslų, kai žvelgiu į S2020 strategiją. Užimtumo ir socialinių reikalų srityje iš penkių tikslų Du yra susiję labai konkrečiai su užimtimu socialiniais reikalais. Yra iškeltas konkretus tikslas, 20 metais 25 procentai žmonių turi turėti galimybę dirbti. Kita vertus, yra pasakyta, kad 20 milijonų bus sumažintas skurstančiųjų skaičius. Tai yra mūsų strategijos du labai konkretūs skaičiais išreikšti tikslai. Jie atsispindi trijose svarbiausiose iniciatyvose. E, naują kompetenciją naujose darbo vietose, jaunimo platformą ir kova su skurdu. Šios strategijos sėkmė priklausys nuo tinkamo finansavimo, kuris turėtų būti matytas naujoje finansinėje perspektyvoje. Na, nemanau, kad tai yra e, biudžeto kontrolės problema. Ne, tai yra politinė problema. Tačiau norėčiau pasakyti, kad jeigu norime, kad ši strategija turi būti sėkminga, jeigu norime, kad ji būtų sėkminga, mes Neturėtume jos taikyti taip, kaip nori ponas Cameronas. E, tiesiog tam reiks ES lėšų, tai nepaslaptis. Auditorumai kritikavo tokias programas, kurios, na, tikslų pasiekti padėjo, bet jos kai kurios buvo pavadintos pinigų švaistimu. Tačiau manau, kad išlaidos turi būti vertinamos galbūt netaip tradiciškai. Manau, kad tinkamo finansavimo lygio nepakanka. Tuo pat metu reikia, kad būtų užtikrinamas programų nuoseklumas ir tinkamas koordinavimas. Reikia, kad ES lygmenių viskas vyktų organizuotai ir sklandžiai ir kad piliečiai jūsų tų programų poveikį. Europos semestras yra svarbus laikotarpis ir tai turėtų padėti mums įvertinti programas ir jų tinkamą gyventinimą. Tačiau kol kas ta priemonė nėra pakankamai remiamasi. Aš manau, kad, kad jeigu norime, kad ES išlaidos būtų naudingos, reikėtų, kad jos vaidintų sverto vaidmenį kitų sričių atžvilgių. Dėl to yra svarbu žiūrėti, kaip valstybės narės prisidės prie tų išlaidų kiek tai paskatins valstybės narės investuoti. Aš kiekvieną kartą stengiuosi pasižiūrėti, kiek, pavyzdžiui, valstybės narės išleidžia lėšų e, švietimo srityje, siekiant Lisabono strategijos tikslų ir kuriant žinių ekonomiką. Europos komisija nesugeba man pateikti tokio vertinimo, kas vyksta valstybių narių biudžetuose, siekiant prisidėti prie švietimo strategijos įgyvendinimo. Na taip, taip, jie turi informacijos apie programą Erasmus ar panašiai. Tačiau aš tuos skaičius, kuriuos e, vat, norėjau gauti, radau OECD organizacijos pateikiamuose duomenyse. Kitaip tariant, žvelgiant į ES tikslus, turėtume žvelgti visą laiką į tai, kiek valstybės narės prisideda prie ES išlaidų. Na ir dar vienas dalykas. Dėl saligiškumo, tai yra tos diskusijos, kurios e, verda dabar. Norėčiau pasakyti, kad norint pasinaudoti struktūriniais fondais, jeigu norime nubausti valstybės, kurios nesilaiko augimo ir stabilumo pakto, E, tai norėčiau sakyti, kad tos sankcijos yra neteisingos, nes regionas turėtų koks nors mokėti už tai, ką neteisingai atliko valstybė narė. Ir tai yra labai neefektyvu, nes prieštarauja solidarumo savokai, kuri dominuoja ES. Tačiau turime iškelti klausimą, kaip valstybės narės, tiksliau kaip regionai ir valstybės narės, pasitaiso kalbėtoja, naudoja e, ES lėšas, struktūrinių fondų lėšas, siekdamos ES tikslų. Tokį klausimą reikėtų kelti, nes tai yra svarbiausia. Šiandien regionai mobilizuojasi rengiant naują programavimo laikotarpį Europos socialiniam fondui jei kiekvienas regionas gali parengti savo strategiją, kuri neprisidės prie ES 2020 strategijos, tai tuomet tenka konstatuoti, kad ES yra pakankamai turtinga, kad įgyvendintų ir tuos tikslus, kurie neprisideda prie iškeltųjų strategijoje ES 2020. Taip pat yra kalbama apie prisitaikymo prie globalizacijos fondą ir jo panaudojimą. Europos parlamentas praeitą savaitę balsavo dėl šio fondo panaudojimo Čekijos Respublikoje. Unilever įmoniai reikėjo teikti pagalbą. Aš manau, kad ES negali e, teikti pagalbos delokalizuojant daugia nacionalinės įmonės. O tuo tarpu toks kontekstas yra kuriamas. ES teiktų pagalvoti, ar tai yra geriausias būdas tvarkyti savo lėšas. Turiu trejata išvadų. Pirmiausia, aš žinau, kad dažnai yra kalbama apie į biudžeto vykdymo patvirtinimą atskirose valstybėse - Danijoje, Olandijoje, kitose šalise. Aš kreipiausi tų šalių atstovus ir girdėjau juos sakant, na, čia tas patvirtimas yra teikiamas tam, kad Europos komisija galėtų dirbti savo darbą ir tiek. Ir kad tai neva, pasak jų, neturi didesnio poveikio. Antra. Mano kolegė Jūta Haug kalbėjo apie valstybių administracinius gebėjimus tvarkyti turimus ES fondus. Manau, kad tai yra esminis klausimas. ES skiria daug lėšų tam, kad būtų pasiekti Kopenhagos kriterijai, o paskui elgesi taip, tai lyg tokie kriterijai net neegzistuotų. Matome gebėjimus surinkti mokesčius, kontroliuoti išlaidas. Tai yra esminiai dalykai. Jų negalima tiesiog paminėti e, kasmet auditorumų pranešimuose ir juos pamiršti. Ne Daugelį valstybių narių šie dalykai tebėra probleminiai ir aš manau, kad administraciniai gebėjimai yra tas dalykas, į kurį privalome atsižvelgti. Aš siūlysiu, kad e, kalbant apie būsimą Europos socialinį fondą, jame būtų dalis lėšų, kurios būtų skirtos techniniai pagalbai įgyvendinančių fondo taisyklės. Priešingų atveju vešies korupcija ir galbūt tie pinigai net nebus tinkamai panaudoti ir tas panaudojimas įvykęs netitiks tų lūkesčių, kuriuos išsikėlėme. Trečioji išvada. Remiu tą mintį, kad ES lėšos e, kartais panaudojami ne ten, kur turėtų būti. ES fondas kart, ir jo lėšos taip pat nebūna panaudojamos. Kartais atsitinka taip, kad kai paremiama ta strategija, kurią Margaret Thatcher vadino I want my money back, norėčiau atgauti savo pinigus. E, manau, kad e, imdamiesi tokių žingsnių turime pirmiausia galvoti apie bendrą interesą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Pone Iberes. Pone Balzanį kalbės. Ji yra pranešė 2012 biudžeto klausimais. Čia jau. Ačiū pirmininkė. ši tema domina ir visuomenę. Kalbu apie biudžeto kontrolę, biudžeto išlaidų kontrolę ir apie 2012 metų e, biudžetą. Ir manau, kad ši tema galiausiai siejasi su Europos valdysena. Jeigu valstybės lėšos yra panaudojamos tinkamai, taip yra ne todėl, kad e, yra griežtai laikomasi procedūros ir sekamas pinigų panaudojimas. Reikia užtikrinti ir tinkamą planavimą bei tinkamą ES ir valstybių narių veiksmų saveikumą, nes labai dažnai pasitaiko situacijų, kai viskas apvirsta aukštin kojom. Išlaidos paprastai atitinka ES tikslus, dėl to jos yra ir skiriamos, tačiau tai nebūtinai atitinka tai, kas vyksta valstybių narių lygių. Taigi reikėtų lėšas skirti tiems tikslams, kuriuos mes norime kartu įgyvendinti. Tai ir turėtų būti pagrindinis e, teisėto e, viešųjų lėšų panaudojimo principas. Tai turėtų būti ir bendros politinės sąjungos principas. Aš manau, kad ekonominė valdysena, kaip turi būti detaliai apibriešta būtina, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai ir mūsų požiūrių, ir tų subjektų požiūrių, kurie teisingai yra, tiesiogiai yra atsakingi už skirtų lėšų panaudojimą. Reikia, kad faktinis lėšų panaudojimas atitiktų tuos sprendimus, kuriuos mes visi kartu priimame. Taigi, mums reikia bendrų tikslų ir jie turėtų paskatinti valstybės narės veikti įgyvendinant tuos bendrus tikslus. Ir e, viešųjų lėšų panaudojimas turėtų būti svertas, kuris e, paskatintų ir kitus paremti uh, nustatytus tikslus. Mes norime, kad visa tai atsispindėtų mm, vietose. Ir jeigu pavyks to pasiekti, sukursime daug veiksmingesnę kontrolės sistemą. Turime užtikrinti, kad niekas nebūtų paslėpta, užmaskuota, taikant kelių lygių kontrolę, čia būtinas skaidrumas. Ir taip, pinigai turi būti panaudojami aiškiai išreikštiems, deklaruotiems tikslams, kurie atitinka ES interesus. Ir jeigu mes įgyvendinsime ekonominės valdysenos sistemą, kuri bus grindžiama um, vadinamojų Europos semestru, tada galėsime paskatinti veiksmus nacionalinių lygių, kurie atitiks tai, kas daroma Europos lygių. Įgyvendinant 2020 m. strategiją ir laikotarpį kito. Taigi turime užtikrinti bendrą visų išteklių panaudojimo kontrolę. Ir be formalios kontrolės, kurią įgyvendinti sunku, reikėtų užtikrinti, kad išlaidos būtų siejamos su mūsų bendrais interesais. Ir žinoma, šiame procese turi dalyvauti uh, ir ES institucijos, valstybių narių ir taip pat regioninės institucijos, žinoma, jos visos turi savo struktūrą. Šiame procese, žinoma, dalyvaus ir privatus sektorius. Manau, kad turime sujungti visus šiuos elementus į vieną, kad ES lėšos būtų panaudojamos kaip galima geriau. Turime sukurti tokią sistemą, pagal kurią į procesą įsitrauktų visi. O vykdant kontrolę, kontrolė taip pat turi būti užtikrinama visais išlaidų lygiais. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Ulrikui Rodustui, jis yra žuvininkystės komiteto koordinatorius. Ji yra žuvininkystės komiteto koordinatorė. Ich äh, freue mich, dass ich Ihnen Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju pranešėjai už tai, kad mus visus pasikvietė. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę pristatyti žuvininkystės komiteto perspektyvą. Šiuo metu žuvininkystės komiteto pagrindinė tema yra bendrosios žuvininkystės politikos reforma. Pagal ją Europos žuvininkystės fondas bus pakeistas taip pat dabar negalime e, nuspėti, kokie bus išlaidų prioritetai, nes dar nesame gavę komisijos pasiūlymo. Tikimasi, kad jis bus atsiųstas birželio 13 dieną. Tačiau aš esu tikra, kad galėsime kartu su kitomis frakcijomis, su visomis frakcijomis susitarti ir atsižvelgti į smulkių e, žvejybos bendrovių poreikius. Jeigu padėsime mažoms įmonėms e, gyvuoti, tai e, galėsim e, atnešti daugiau naudos, tačiau biudžeto kontrolė dėl to turbūt nepalengvės. E, smulkios žuvininkistės įmonės sukuria daugiau darbo vietų negu didžiosios pramoninės žvejybos įmonės. Tačiau dažnai turime pasistengti užtikrinti, kad paramos sistema žvėjams būtų paprasta ir skaidri, ir kad būtų išvengta per daug didelių paklaidų. E, bandant ieškoti protingo sprendimo nėra taip jau paprasta, e, netaip jau lengva yra tas įmonės sukontroliuoti ir išlaidas įvertinti. Europos, per reformą Europos žuvininkystės fondas bus sujungtas su antruoju finansavimo instrumentu. Šiuo metu pagal tą antrąjį finansavimo instrumentą E, yra numatyta, kad e, duomenų rinkimas yra finansuojamas bendrai. Tačiau akivaizdu, kad dabar surenkama duomenų nepakankamai apie žvejybą jūrose. Taip pat su trečiosiomis šalimis yra pasirašyti žuvininkystės partnerystės susitarimai. Jiems taip pat yra e, reikalingas finansavimas pagal atitinkamas priemonės. Čia susidurėme su labai daug sunkumų, nes kontroliuoja pačios trečiosios valstybės ir mes čia negalim kištis. Todėl mes turim užtikrinti, kad e, tuos žuvininkistės susitarimų įgyvendinimus e, kontroliuotų Europos Sąjunga. Ir e, aš labai norėčiau sužinoti iš kolegų esančių biudžeto kontrolės komitete, ar būtų įmanoma tikėtis jų paramos nes labai dažnai matome, kad finansavimas žungininkės sektoriuje netitinka poreikių. Dabar perduodu žodį Europos komisijai. Ar norėtumėt pasisakyti? Ne. Tada puiku. Ir Balčyčių žodis. Ačiū gerimės pirmininkė, gerimi kolegos iš vairių komitetų, kurie šiandieną čia dalyvauja. Aš turbūt šiandieną nekalbėsiu taip plačiai apie tai, ką reikia padaryti Ir tikrai visi, kurie kalbėjo dėl finansinio reglamento pakeitimo, dėl tam tikros sistemos įvedimo, dėl tikslo, kad mes iš tikrųjų ateityje turime pagerinti ES lėšų panaudojimo kokybę, e, manau, šiandieną niekas nesiginčia. Aš kalbėsiu kaip žmogus, kuris šešis su pusė metų turėjau didžiulės garbės įgyvendinti ES politiką, ES pinigų įsisavinime nedidelėje valstybėlėje, kuri vadinasi Lietuva. Pirmiausia, norėčiau dėl lėšų mokėjimo, kur čia buvo užduotas klausimas, e, dėl kai kurių valstybių požiūrio į jų davimą ar nedavimą pinigų ES. Jungtinė karalystė. Turbūt čia visi šiandieną, kurie esam susirinkę, puikiai žinom, kad Jungtinė karalystė, kaip ir dar keturios ES valstybės, eilė dešimtmečių moka mažiau į ES biudžetą negu kitos valstybės. Jeigu mes skaičiuojame pagal tą formulę, kuri pateikiama yra mums kiekvienais metais prie ES biudžeto. Ir gaunasi tai, kad mes 22 likusios ES valstybės vis dėlto dalinai remiame, nors kai kurios mes ir esame įvardyjamas kaip skurdžios, mažai įsivyščiusios ir panašiai ir panašiai. Todėl ateityje iš tikrųjų tą galbūt diskusiją reikėtų jau kreipti žymiai tokia teisingesnė linkme. Dėl ES pinigų panaudojimo. Iš tikrųjų, e, Surės komiteto pirmininkė Hauk labai teisingai paklausė šiandieną, kodėl nėra komunikato dėl ES lėšų panaudojimo gerinimo. Kada tvirtinom komisarus, tikrai ir gerbimas Šemeta buvo įsipareigojęs, kad darys viską, kad šitas būtų padaryta. Tiesiog e, to komunikato nėra, todėl kad iš valstybių narių turėti tam tikri pasiūlymai. Tų pasiūlymų nėra, nes valstybės narėse yra labai nedaug žmonių, kurie supranta ES pinigų įsisavinimo principus, kurie yra nuleisti iš Europos komisijos. Kadangi nėra pasiūlymų, o pasiūlymų nėra todėl, kad ten ES valstybėse dirba žmonės, kurie taip pat nori gauti atlyginimą ir stengiasi visokiais būdais save apsisaugoti, kad būtų kuo mažiau supaprastinama ta ES lėšų įgyvedinimo procedūros kad juos nebūtų galima apkaltinti, kad neteisingai panaudoja pinigus ir tuo būdu e, politiškai spausti. Kas dabar bus po metų? Aš įsivaizduoju taip, kad mes vėl skaitysime labai didelės ataskaitas. Klaidų lygis bus sumažėjęs ten 30-50 procentų. Europos komisija vėl mums pusę valandos pateiks pasiūlymus, kaip reikėtų ateityje kažką tai gerinti, bet esmė bus ta pati. Mano supratimu, kol mes neperkelsime atsakomybės ribų į žymiai aukštesnį lygį, tol mes tikrai labai ilgai vargsime su ES pinigų įsisavinimo principais. Mes, gerbiamas pirmininkė, buvom Italijoje visiškai nesenai ir iš tikrųjų vakar patvirtinom Italijos vizito rezultatus. Jie yra teisingi. Mes turim suprasti, kad 27 ES valstybėse yra kiekvienoje atskirai susiformavusi per dešimtmečius tarpusavio sąveikos tiek valstybės institucijų, tiek žmonių tarpusavio sąveikos sistemos. Ir jas pakeisti, nėrant politinės valios arba nėrant bendrųjų principų, už kurios būtų atsakinga ne tik tai ES valstybėse esantis pareigūnai, bet ir Europos komisijos pareigūnai, bus labai sudėtinga ir mano supratimu tai labai užtruks ilgam. Todėl mano trumpas pasisakymas būtų toks, kad vis dėlto turi būti atsakinga Europos komisija už pačių paprasčiausių galbūt, o galbūt ir teisingesnių principų pateikimą ir kad tie principai būtų įgyvendinti ES valstybėse. Kodėl negali būti nustatyta, pavyzdžiui, tipinė sutartis, kodėl negali būti nustatyta viešųjų pirkimų atlikimo procedūra tam tikri penki ar septyni punktai ir daugelį kitų dalykų. Tai tiek, ačiū uždėmesi. Grazie eh, per questo intervento. Ačiū už pasisakymą. Toliau kolega Andrėjas. Thank you, Chair. Uh, I sit in the SURE committee. Ačiū pirmininkė. Aš dirbu SURE komitete ir aš pakartosiu turbūt šiek tiek tai, kas jau buvo sakyta. Negalima išmatuoti, kaip veiksmingai mes e, leidžiame lėšas, išskyrus e, auditorumo ataskaitą. E, ir šiuo atveju šią ataskaitą buvo nekreiptas dėmesys. Mes dabar negalim pradėti kalbėti apie papildomą vertę, nes negalima išmatuoti, kaip fondai būdavo naudodami praeitįje. Jeigu pažvelgtumėm į audito rūmio ataskaitą, tai pamatytume, kad ten numatyt, išaiškintos klaidos neragina tolesnių tyrimų pagrindinėse politikos rytise. Mes e, mažiname kokybės ir kokybės reikalavimus, e, kai e, keičiame toleruotiną paklaidos ribą. Ypač krizės metu tai yra sudėtinga. Be to mes neturim pakankamai informacijos apie ankstesnį fondų panaudojimą, todėl e, kažkokių pakeitimų įvesti darosi sunku. Sūrė komitete ir biudžeto komitete aš dažnai prašau, kad būtų vertinamas, pavyzdžiui, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, apie kurį jau buvo kalbėta. Ir neminėdama Unilever įmonės, tai yra labai prastas subsidijavimo pavyzdys, aš galėčiau pasakyti, kad dar praeitą savaitę labai neseniai vienoje ES valstybėje narėje buvo užfiksuotas e, fondų neteisingas asignavimas. Taigi dabar bent jau tikrai žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse fondai yra leidžiami neteisingai. Kodėl tada reikėtų tvirtinti finansavimą bendrovėms, kurios užsidarinėja ir kurių e, lėšų panaudojimo e, būdų mes negalime įvertinti. Dėl Junktinės karalystės aš galėčiau pasakyti, kad ji pati nėra patenkinta dėl to, kaip ES lėšos yra panaudojamas jos viduje, e, Junktinėje karalystėje. Net jeigu kalbam apie bendrą deklaravimą arba vyriausybių deklaracijas, turime suprasti, kad didžioji dalis finansavimo patenka į regionų institucijų rankas. Todėl centrinė vyriausybė neturi jokių galimybių vertinti, kaip tie fondai yra panaudojami. Tačiau aš galiu pasakyti, kad aš stebėjau bent jau keletos struktūrinių fondų įgyvendinimą ir mačiau e, daug pažeidimų. Bet e, dažniausiai E, paaiškėjo, kad institucijos, kurios tvarko tų fondų įgyvendinimą, netenkina net minimalių e, reikalavimų susijusių su tų fondų valdymo galimybėmis. Manau, kad mes padaryti galime dar labai daug. Ir matau, kad biudžeto ir sūrė komiteto nariai, kaip ir ekonomikų ir socialinių reikalų komitetas, bežuvininkistės komitetas, permeta visą naštą biudžeto kontrolės komitetui. Aš tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas apie tai e, garsiai pradės kalbėti per biudžeto įvykdinimą patvirtinimą procedūrą. Dėkuoju. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponia Andreasen, tačiau šiai pagūnai pasistengsiu atsispirti. Retai turime galimybę diskutuoti su specialistais, dirbančiais įvairiuose specializuotuose komitetuose. Tad čiaugiuosi. Čia turėdamas galimybę pasveikinti frakcijos kolegą, kuris yra pranešėjęs biudžeto klausimų. Mums tenka bendra užduotis Europos parlamentų kaip institucijai. Mes turime geriau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir regioniniais parlamentais, kurie galiausiai ir yra kompetentingi tų visų projektų valdymo klausimais. Mes turime intensyvinti savo santykius su šiomis struktūromis. nes turime tose institucijose pažadyti tam tikrą samoningumą, parodyti, kad e, tie pinigai, kurie išleidžiami šalyje regione, yra ES pinigai tvarkoj, bet prie ES biudžetų prisideda ir jų šalies piliečiai. Taip pat būtina pagerinti kontrolės kokybę susijusią su ES išlaidomis. Kai kurie iš tų projektų padėjo plėtoti vieno ar kito regiono ekonomiką, sumažinti nedarbą jame, ar galbūt sustiprino, pavyzdžiui, žvejybos įmonių padėtį. Europos komisija dėja kol kas kontrolė šios rytie nevykdo, nežiūri, kaip tie projektai buvo gyvendinami, kiek jie buvo kokybiški. Na, norint tą kontrolę pagerinti, svarbu į tai įtraukti nacionalinius ir regioninius parlamentus, parodyti, kad jiems tenka užduotis įsitikinti, kaip vyksta projektai jų šalyje ar regione. Nes tuomet būtų naudinga patvirtinti, nacion, suteikti nacionalinio biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tuomet galėtų vykti diskusijos ir kitose lygmenyse, kiek tinkamai yra išleidžiamos ES lėšos. Tai būtų tiesiog didžiulis žingsnis pirmin. Turiu taip pat komentarą ir ponui Bostokui. Ar jūs galėtumėt paremti tokias siūlomas strategijas? Čia tektų dvi užduotis auditorumams. Pirmoji užduotis - bendradarbiauti su nacionaliniais auditorumais, pavyzdžiui, Vokietijos e, auditorumais, kur yra ir atskirų žemių auditorumai. Tai yra regioninės struktūros. Ir galbūt būtų galima numatyti kokius nors parametrus, kurie leistų patikrinti, kaip efektyviai buvo leidžiamos ES lėšos. Dėkuoju, kolega Epink. Um, Ačiū pirmininkė, aš esu biudžeto, kon... biudžeto kontrolės ir šulė komiteto narys. Taigi esu ES finansavimo šventosios trejybės narys. Galbūt ta šventoji trejybė ir egzistuoja, bet tik tai ne biudžeto klausimais. Taigi norėčiau dabar atsakyti į tą retorinį klausimą, kurį pateikė pranešėjas. Jis sakė, kad Britų ministras pirmininkas Davidas Cameronas praėjusiu metu pabaigoje e, pateikė dokumentą, kuriame sakė, kad 11 metų biudžeto viršinė riba turi būti 1 procentas. Tačiau turiu pasakyti, kad jį parėmė Švedijos, Vokietijos ir Danijos vyriausybės, e, kuriuose dirba liberalai. Aš neseniai mačiau e, Vokietijos televizijos programą apie situaciją jūsų partijoje ir norėčiau paklausti, ar jūsų partijos atstovai pritartų nuolatiniam ES biudžeto didinimui? Manau, kad ne. Pone Bostokai, sutinku su jumis. Jeigu kalbame apie išlaidų kokybę, turime uh, gilintis į biudžeto pobūdį. Ir man atrodo, kad ES e, e, finansai e, atitinka vyriausybės finansus. Taigi čia visada pasitaikys klaidų. Ir reikia galvoti apie lėšų įsisavinimo gebėjimus. Ir kuo mes labiau didinsime biudžetą, tuo labiau didės klaidų tikimybė. Europos Be to reikėtų pasakyti, kad ES biudžete yra lėšų, kurios nėra iki galo panaudojamos, nes niekas nežino, kaip jas panaudoti. Galbūt kyla problemų dėl bendro finansavimo ir reikia pripažinti, kad E, biudžetas nėra iki galo panaudojamas. E, pavyzdžiui, praėjusiais metais 4 milijardai eurų buvo gražinta valstybėms narėms, nes ES nesugebėjo panaudoti tų lėšų. Taigi, ką mums reikia didesnių biudžetų? Ir kuo mes labiau didinsime biudžetą, tuo labiau susidursime su planinės ekonomikos problemomis. Aš pasisakyčiau už biudžeto akcentų perdėliojimą ir biudžeto nukreipimą į skurdžiausius regionus ir skurdžiausias šalis, bet ta vieno procento riba yra pakankama. E, toliau dėl šūrė komiteto. Čia viskas yra aišku. Reikia peržiūrėti ES biudžeto struktūrą nuo 2014 metų. Reikia galvoti apie ekonomika orientuota į augimą. Pone Beres kalbėjo apie struktūrinius e, fondus, apie ekonomikos valdyseną, apie e, koregavimą. Jūs sakėte, kad e, tam tikrų valstybių narių, struktūrinių fondų atimimas iš tam tikrų valstybių narių būtų neteisingas dalykas. Bet reikėtų prisiminti, kad ir augimo ir stabilumo pakte jau yra tam tikrų nuostatų, kuriomis nebuvo pasinaudota. Jos turi būti panaudotos ir tai turi būti paskata vykdyti tinkamą biudžeto politiką. Bėda yra ta, kad ES paskatos dažnai yra skiriamos neteisingai, o vėliau galvojame, kodėl ir rezultatai yra neteisingi. Ačiū dabar kolegė Haug. Ačiū labai džiaugiuosi, kad man dar kartą suteiktas žodis. Norėčiau pateikti šiek tiek tolesnės informacijos, kuri galbūt bus naudinga biudžeto kontrolės komitetui. Aš nepriklausau tai šventai trejybei, kurią minėjote. Aš tiesiog esu biudžeto ir šūrė komiteto narė, nepriklausau biudžeto kontrolės komitetui bet galiu pasakyti, kad sūrė komitete, neatsižvelgiant į priklausomybę partijoms, mes visi kalbame apie tai, koks turėtų būti biudžeto dydis. Mes nekalbame apie konkrečius skaičius, apskritai svarstome biudžeto dydžio klausimą. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas. Yra tam tikros ribos, kurias nustato ne atskiros valstybės narės, bet kurios nustatytos ES sutartise. Taigi, nuo savo išteklių riba yra 1,2 procento BVP. Jeigu norime keisti tą viršutinę ribą, galime tai daryti, bet nemanau, kad toks noras yra. Dabartinėje finansinėje perspektyvoje mes priemėme kitokį sprendimą – Buvo pateikta argumentų, kad 2006 metais liko nepanaudota nemažai ES biudžeto lėšų. Mes negalime teikti, kad ES nesugebėjo panaudoti tų lėšų. Mes visi žinome, kad 80 procentų viso biudžeto panaudojama valstybėse narėse ir valstybės narės administruoja 80 procentų biudžetą. Tai yra investicijos ir būtent čia valstybės narės yra atsakingos už išlaidas. Ir jeigu nepanaudojamos struktūrinių lėš, fondų lėšos, tai nebūtinai yra ES atsakomybė. Bet vis dėlto mano nuomonė visi specializuoti komitetai yra už tai atsakingi. Turiu galvoje ir žuvininkystės komitetą, ir ekon komitetą, užimtumo reikalų komitetą. Visi komitetai turi tikrinti, kaip yra įgyvendinamas konkrečių metų biudžetas per visus tuos metus. Ir Taip pat turi būti raginama ir komisija raginama atsiskaityti ir prisimti atsakomybę už tai, kas buvo padaryta ir nepadaryta vienais ar kitais metais. Taigi šis uždavinys, ši atsakomybė tenka visiems specializuotiems komitetams. Vien biudžeto komitetas negali atlikti viso šio darbo, nors formaliai mes esame atsakingi už biudžeto gyvendinimą. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat turi tikrinti ar išleistos lėšos buvo išleistos tvarkingai ir teisėtai. Tai yra visiškai akivaizdu. Aš sakiau, kad surė komitete mes nekalbėjome apie, e, savo pranešime nekalbame apie finansinio reglamento peržiūrą. Ir taip yra todėl, kad mes, mums nėra skirta užduotis kalbėti apie finansinį reglamentą. Žinoma, jis mus domina ir Jeigu paskaitytumėte mūsų komiteto pranešimą, pamatytumėte, kad mes reikalaujame efektyvumo, veiksmingumo, prašome finansinio nuseklumo. Bet žiūrint į lėšas, kurios išleidžiamos ES lygių, jeigu kalbame apie tai, tai žinoma, turime užtikrinti, kad valstybės narės per daug nekomplikuotų situacijos, nes e, tų lėšų panaudojimui jos dar bando primės, primesti ir savo biudžeto taisyklės. Ir tada jau regionės ir vietos valdžios institucijos nebesugeba e, vykdyti savo įsipareigojimų. Ir galiausiai prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Uh, Tam fondui yra taikomos tam tikros taisyklės. Dėl šių dalykų, dėl šio fondo visada sprendžiama ES lygių. Taryba ir Europos parlamentas kartu priėmė sprendimą dėl globalizacijos fondo. Ir manau, kad visi kolegos turėtų prisiminti, kad iš globalizacijos fondo mes neskiriame paramos jokiai atskirai įmoniai. Mes mm, finansuojame mokymus tiems žmonėms, kuriems, kurie neteko darbo. Ir tos priemonės yra bendrai finansuojamos valstybės narės galėtų tai finansuoti ir pačios, tačiau globalizacijos fondas egzistuoja ir nustatytos taisyklės, kaip galima panaudoti to fondo lėšas. Ir manau, kad mes tikrai nebūtume teisūs, sakydami, kad Unilever bendrovė yra remiama iš to fondo. Ne, remiama ne bendrovė, remiami, tai parama teikiama žmonėms, kurie neteko darbo. Ir paskutinė pastaba. Aš esu socialdemokratė, bet puikiai suprantu, kad reikia kalbėti, kad e, įtaka mūsų vykdamai politikai turi ne lėšų dydis, ne lėšų suma, bet lėšų panaudojimo efektyvumas. Ir būtent tai mums padeda pasiekti tikslų. Taigi nemanau, kad Europos parlamentas šiuo požiūriu turėtų ko nors gėdintis. Ačiū. Ačiū dabar ponas Postok. Gal, ponė Bostok, gal galėtumėte sureaguoti? Richard. Ačiū ponė pirmininkė. Ši diskusija buvo labai įdomi ir turininga, bet aš dar porą dalykų norėčiau pridurti. Ir gal atleisite man, kad aš nekomentuosiu Britų politikos, visi kiti tą daro. Ir nekomentuosiu šventosios trejybės, kuri neįeina į auditorumų kompetencijos rytį. Pirmiausia, buvo pateikta klausimas apie tai, kokios yra konkrečios audito rūmų kompetencijos, ar mes galėtumėm geriau bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis ir mes, ar mes galėtume nustatyti, sukurti tam tikrus parametrus į rezultatus orientuotam auditui. Taip, mes su nacionalinėmis audito tarnybomis jau dabar palaikome ryšius ir turime labai aiškius bandomosius projektus, kurie leidžia mums geriau kontroliuoti nacionalinės audito institucijas pagal DAS. Ne visuomet e, viskas yra taip paprasta, kai praktiškai, kaip kad atrodo teoriškai. Ir akivaizdžiai e, matome, kad audito interesai išsiskiria tarp valstybių narių ir taip pat yra gana sudėtinga paskirstyti laiką ir koordinuoti veiksmus. E, dėl audito orientuoto į rezultatus Taip, mes tokį auditą jau vykdome ir per veiklos auditą stengiamės įvertinti efektyvumą. E, sugebėjimas įvertinti efektyvumą labai didelė dalimi priklauso nuo tikslų nustatytų e, planuose aiškumo. Ir kartais e, būna atveju, kai tikslų yra daugybė ir jie yra visai nebeaiškus tada e, dirbti mums yra sudėtinga ir grįžtame tada prie vienos iš 2010 m. audito rūmų nuomonės temų. Kai kuriuose pasisakymų buvo išsakyta tokių įdomių, bet besikartojančių problemų, klausimų ir e, iš, išsirinkau dvi iš jų. Pirmiausia, atranka, selektyvumas. E, dažniausiai audito rūmai sutelkia dėmesį bendrai į e, veiklos rytis, kuriuose finansavimas iš ES biudžeto yra svarbus. Ir kiti žmonės e, sakė, kad būtina svarbu užtikrinti e, paprastumą ir praktiškumą projektų įgyvendinimo vietose. Pone Hauk kalbėjo apie valstybių narių sugebėjimą išlaidų programas e, realizuoti, bent jau aš taip supratau. Ir mums šiek tiek neramu yra dėl to, kad dabar viskas yra per daug paprasta o nesudėtinga. Pone Bereš kalbėjo smulkės apie mažas ir vidutinės įmonės ir nevyriausybinės organizacijos, kurios turi tenkinti sudėtingas bendrijos taisyklės. Vėlgi, e, kalbame apie praktiškumą įgyvendinimo vietose. Manau, kad e, tai, e, ką kolegai vardino kaip paprastumą žvėjų bendrovės, žvėjybos bendrovių atveju, yra mums labiausiai suprantama ir labiausiai racionalu. Taigi, e, pirmiausiai mes turim pateikti paprastus pasiūlymus. Dar porą minčių. Šioje diskusijoje akivaizdžiai išaiškėjo, kad e, yra sunku pasirinkti veiklos rytis. Sunku yra pasisakyti bendrai už geresnę išlaidų kokybę, nes tai ir nėra paprasta. Uh, Buvo kalbama taip pat apie tikslų koncentravimą. Galėtumėm rasti daugybę puikių pavyzdžių, rodančių, kaip nesugebama koncentruoti tikslų. Štai žvelgiu į audito rūmo ataskaitą dėl išmintingos energetikos. Tai buvo labai nedidelė programa, 240 milijonų eurų ketveriems metams. Jame buvo, nu, joje buvo numatyta 17 pagrindinių tikslų ir 63 e, pagrindinės veiklos rytis. Taigi turbūt netaip jau paprasta čia būtų kontrentuoti į lėšas, į pagrindinius prietudus. Greičiausia, tai yra tiesiog pinigų e, dalinimas aplinkui. Ir tada e, pinigų gavėjai e, vis tik turi galimybę pasakyti, kad gauna ES finansavimą, bet kažer yra naudos. Ir kai kurie potencialūs naudos gavėjai būna nusivylę. nusivylę. Jeigu koncentruosime tikslus, e, tikslingiau leisime lėšas, atsiras dar daugiau nusivylusių naudos gavėjų, bet turbūt lėšos atneš daugiau naudos. Papildoma Europos masto vertė. Žinoma, tokia turi egzistuoti, tačiau kartais galima klausti, ką tai reiškia. Ir čia patenkame į gana sudėtingą teritoriją. E, kai kalbame apie struktūrinės lėšas, turim pagalvoti apie lėšų perkelimą iš santykinai turtingų valstybių narių į E, mažiau turtingas valstybės narės. Tačiau e, gana daug struktūrinių fondų veiksmų yra susiję su rėsų perkelimu per ES biudžetą iš vieno ES regiono į kitą e, ES regioną. Struktūriniai fondai yra lėšų perkelimo mechanizmas, kuris leidžia turtingo pietryčių Anglijos regiono lėšas perkelti į Škotijos šiaurės regionus, kurie yra mažiau turtingi. Lygiai taip pat Baden-Württembergo resursai gali būti perkeliami į buvusias rytų Vokietijos žemės. Ir gana didelė dalimi e, tokios lėšos yra skirstamos. Nuo 40-50 procentų visų sumų yra susijusios su perkelimu iš vieno ES regiono į kitą. Ar tai yra papildoma ES vertė, aš negaliu pasakyti. Ir dabar perinu prie tos toleruotinos klaidos, paklaidos e, temą e, kur yra sakoma, kad e, reikia nustatyti, kas yra atsakingas už išlaidų tikslingumą, e, kiek ES gali būti už tai atsakinga ir kiek e, detalės taisyklės galime sukurti šiems e, kriterijams nustatyti ir kais turėtų būti svarstoma politinėse tarnybose. Bet auditorumai yra nepolitinė institucija. Mes esame techninio pobūdžio institucija. Ir čia aš baigsiu kalbėti, ponė pirmininkė. Kagis, relator. Ačiū kolegai Hatsimarkakis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Bostok už viską, ką čia, nu, kas čia buvo paminėta. Jūs minėjote apie išlaidų kokybę, apie priežiūrą, kontrolę, jūs kalbėjote apie bendrą žemės ūkio politiką. Na, matome, kad komisijos labiau koncentruotas darbas yra būtinas. Mums pavyko įdėkti priežiūros sistemą, kuri veikia, sakyčiau, visai neblogai. Tai padeda gerinti išlaidų kokybę geriau yra kontroliuojamos išlaidos pagal bendrą žemės ūkio politiką ne pagal, negu pagal sanglaudos fondus išleidžiami pinigai. Na, jau buvo sakyta, kad labai svarbu, kad pinigai išleidžiami atitiktų keliamus tikslus ir lūkesčius. Svarbu, kad būtų užkirstas kelias ES lėšų neteisėtam panaudojimui. E, svarbu, kad pinigai iš, turgė, iš turtingesnių regionų e, būtų nukreipiami į skurdesnius. Ar tai padeda pasiekti kažkokios pridėtinės vertės ES lygmenių? Manau, kad kolegos iš kitų komitetų taip pat sakė, kad, na, tokių perkelimų yra, tačiau kalbant apie struktūrinius fondus, yra dar nemažai melo dėl to, kaip skurdesniai regionai neva vėjasi turtingesnius E, tačiau taip ne visada būna. E, pinigai perkeliami. Tas tiesa, galbūt kitaip negu Vokietijoje ar Junktinėje karalystėje, tačiau yra tokių atvejų, kad regionai nežengia priekin visiškai. E, sanglaudos ir tie tikslai dėja nepasiekiami. Pavyzdžiui, Vokietijos įmonės dirbo Atenų oro uoste gyvendinamos tam tikrą projektą ir pačios susišlavė lėšas. Tad štai, ta sanglaudos politika vykdoma šitaip nėra iš tikrųjų solidarumo ir sanglaudos politika. Tai padeda išplėsti vidaus rinką kitais būdais ir tiek. Aš galėčiau paminėti ir kitų pavyzdžių. Graikai, rumūnai ir bulgarai dėja nesugeba panaudoti jiems tenkančių lėšų. 30 metų jie turi galimybę naudotis gra, tomis lėšomis, tačiau Graikija netgi atsilieka nuo Bulgarijos ir Rumunijos, kalbant apie gebėjimą įsisavinti ES lėšas. Graikams, jų valstybei tai yra katastrofiškas konstatavimas, dėja taip yra. Tad manyčiau, kad komisija turėtų pasižiūrėti, kokį mechanizmą būtų galima įdėkti, kad uh, ši e, valstybė grįžtų prie to, kas jai teisėtai priklauso, kad turėtų galimybę naudotis ES lėšomis. Na taip, galima įrodyti, Graikijos atveju buvo ir nesažininkų politikų prikištų rankų ten, kur nereikia, buvo nemažai meluojama. Europos komisijai taip pat buvo pareikštos keletas rekomendacijų, buvo projektų, kurie nepavyko tekstas dar dokumento nėra parengtas. Komitetas rengia savo ataskaitą, teko pripažinti, kad su komisijai teko pripažinti, kad tikrai sunku yra įvertinti visais atvejais, ar teisingai lėšos buvo panaudotos, nes painumo labai daug. Svarbu, kad projektų kokybė gerėtų, užtikrinti visą pusę kontrolę čia tikrai nėra lengva. Taigi klaidų padarėme visi. Manau, kad ponia Hauk teisingai sako, kad mūsų pareigojimas turi būti tvirtas, valstybės turi prisimti joms tenkančią atsakomybę, tačiau mes turime sudaryti visas sąlygas skaidrumui. Komisija stengiasi dirbti kaip galima geriau, mums išaiškina, kokios šalis dirba blogiausiai šioje srityje. Na ir aš manau, kad skaidrumas yra tam tikras spaudimo elementas. Aš manau, kad uh, daugiau būtų naudojamas į tą kraštutinę mokėjimų sustabdymo priemonę, jeigu e, dalykai vyksta ne taip, kaip turėtų. Kai dėl to, kaip įverdėti pridėtinę vertę, kurią sukuria ES dalyvavimas projektuose, aš manau, kad tai, tai vertinti yra būtina, būtina vertinti projektų efektyvumą, produktyvumą. E, manau, kad Europos komisija turi uh, parengti konkrečius pasiūlymus, kaip ketina vertinti ES lėšų panaudojimo kokybę. Manau, kad signalas siunčiamas turi būti tvirtas, kad būtų kontroliuojamas ne tik legalumas projektų ir jų vykdymas pagal taisyklės, bet kad būtų vertinama, ką pavyko konkrečiai pasiekti, kam tas projektas padėjo ir kiek ir panašiai. Manau, kad tai būtų taip pat labai svarbus elementas. Laukiu, kaip komisija įvertins tą ES pridėtinę vertę, kalbant apie atskirus jos įgyvendinamus projektus. Norėčiau grįžti prie to, ką apie augimo stabilumo faktą sakė ponė Permanžberes. Ji ilgus metus dirbo Ekon komiteto pirmininkinai, puikiai žino, kas yra pasakyta augimo stabilumo pakte. Na, visi žinome, kad jeigu jau žmogus nuogas, ką iš jo betimsi. Tad e, šis pavyzdys galėtų būti sėtinas ir su augimo ir stabilumo pakto taikymu. Kai dėl disciplinos, svarbu išaiškinti, kad valstybėms narėms tenka nemenka atsakomybė. Nebebus taip, kaip praeitie, nebebus galima pasislėpti už tos skambios frazės, Briuselis taip sugalvojo. E, tačiau svarbu padaryti viską, kad lėšos būtų leidžiamos kokybiškai, kaip sakė ponas Bostok, reikia, kad iš pat pradžių būtų aiškios taisyklės. O manyčiau, kad daugelį valstybių narių tos disciplinos, kultūros nėra. Turime įvertinti situaciją blaiviai, ponė Balzani kalbėjo apie viešą interesą. Na, tai be abejo yra labai svarbus dalykas. Nenorėčiau kalbėti tik apie Unilever atvejį, tačiau noriu pasakyti štai ką. ES išlaidos turi padėti įgyveninti viešą interesą ir jį ginti. Ponas Epping kreipėsi mane kaip į liberalą. Aš norėčiau pasakyti, kad na, ne tik kaip liberalas žiūriu į šią problemą. Aš manau, kad biudžetas yra ribotas, turime to neužmiršti. Turime parodyti, kad mes galime turimas lėšas išleisti geriausių būdų. ES daugelis turimų instrumentų, priemonių yra geresni negu turimi nacionaliniai instrumentai ir priemonės. Na nebent valstybės narės galėtų įrodyti priešingai. Kol kas taip nėra. Vyksta dėrybos, diskusijos, tad noriu visiems kalbėjusiems kolegoms padėkoti. Aš manau, kad keistis nuomonėmis yra labai svarbu e, dėl geresnio ES lėšų panaudojimo. Manau, kad ponė Juta Hau, kurios komitetas vadovavimas dirba puikų darbą. E, kolegos pasirinko mažiau diplomatinę kalbą. Komisija taip pat labai aiškiai vardina tinkamai pareigų netliekančias valstybės narės. Tai yra gerai. Pirmininkas, ačiū kolegai Hatsimakakis. Prieš užbaigdamas pirmąją posėdžio dalį irgi norėčiau pasakyti keletą pastabų. Na, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Tiesiog manau, kad šios diskusijos buvo naudingos ir vaisingos, kadangi ateityje, kalbant apie kompetenciją, skaidrumą, ES fondų panaudojimą, mes turime neužmiršti, kad visa tai yra susiję su ES patikimumu. Atliekamos apklausos rodo, kad viešoji nuomonė labai domisi tuo, kaip išleidžiami ES pinigai. Šis klausimas e, rūpi visuomenė lygiai taip pat kaip korupcijos atvejai ir kova su jais. Na, turime stengtis, kad Europos komisijos ar OLAF e, vykdoma kontrolė nebūtų e, ribota. Ta kontrolė turi būti ne ES valstybių narių. Labai dažnai susidurėme su atvejais, kad vykdant kontrolę valstybėse narėse sukčiaujama, tiesiog auditoriai būna nelabai sąžiningi. Manau, kad kriterijai turi būti aiškus, kad būtų galima aiškiai palyginti projektų kaštus ir jų atneštą vertę. Europos komisija turi turėti galimybę tokius duomenys gauti. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas, tačiau kuris yra savaime aiškus. Svarbu, kovoti su korupcijos apraiškomis. Apie tai kalbėjo ponia Bereš ir ponas Hatsimakakis. Buvo paminėtas vizitas į Italiją. Ten prokuroras parodė, kad kova prieš mafiją, prieš organizuotą nusikalstamumą yra svarbus dalykas, nes mafijai rūpi ES pinigai. Jie nori juos įsisavinti ir pasisavinti. Europos Komisijos atžvilgių reikia pasakyti, kad jie dirba aktyviau, turėtų būti labiau žinoma visuomeniai, kokį vaidmenį vaidina ES institucijos valstybių narių atžvilgių ir kaip elgiamasi su valstybėmis, kurios ES lėšas tvarko netinkamai, korumpuotai netgi. Manau, kad iš tiesų tokiais atvejais būtina nutraukti mokėjimus ir kaip kažkas iš kolegų ką tik minėjo, jeigu valstybės narės nepanaudoja lėšų dėl kokių nors priežasčių, tos lėšos turėtų būti gražintos į ES biudžetą ir panaudotos tų valstybių kurio, arba regionų, kur fondai naudojami efektyviai. Dar vienas dalykas, kuris leistų mums žengti pirmin ir sustiprinti Olafą būtų toks. Reikia dėti didesnės pastangas gerinti bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių, ES komisijos ir ES parlamento. Norėčiau padėkoti ponui Bosok auditorumų atstovui, poniai Hauk poniai Beres, poniai Balzani ir ponui Rodust norėčiau kreiptis į ponę Kreslę ir tarti keletą žodžių. Ačiū. Aš tiesą sakant, nenorėjau užbaigti šios diskusijos. Jūs tą puikiai padarėt, bet aš vis tik tai norėčiau išskirti vieną aspektą. Išlaidų kontroliavimas yra e, sutartyse numatytas Europos parlamento darbas. Biudžeto kontrolės komitetas įgyvendina užduotį, kuri yra numatyta ES sutartyje. Ir jeigu biudžeto komitetas tai daro už mus, tai yra sukūriamas negeras paveikslas. Atrodo, kad mes turim e, pakankamai laisvo laiko ir galime svarstyti temas, kurios mums nepriklauso. Mes e, pasieksime pažangos tik tada, jeigu mums tenkančius darbus vertinsime rimtai. Kaip tą galima padaryti? Pirmiausia, reikia įvesti pakeitimų struktūrinių fondų taikymę. Dabar pastebėjome, kad 95 procentai visų netitikimų yra trijose valstybėse narėse - Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. Manau, kad Europos parlamentas turėtų daryti viską, ką gali, kad ši problema išnyktų. E, vyko diskusija, kurioje aš sąmoningai stengiausi nedalyvauti. Joje kalbėjome apie deramą pinigų leidimo būdą. Tačiau e, tam, kad mūsų įsitikinimai būtų drąsiai gyvendinami, mes turime padėti kolegoms iš labiausiai kenčiančių valstybių narių, e, įvardindami tas valstybės narės ir apie tai kalbėdami net plenarnių posėdžių salėje. Būtų dviveidiška elgtis kitaip. Manau, kad mes šiame komitete turim pradėti dirbti, jeigu norim susitvarkyti parlamento viduje. Pasiemo. Ačiū visiškai su jumis sutinku ir visiems dėkoju už šią diskusiją. Dabar perinam prie kito mūsų darbo atverkės klausimo - 2012 m. biudžeto projekto trilogo mandatas. Ponas Hatsimarkakis e, rengia pranešimą, todėl žodis jam. Labai ačiū. Nesu tikras, ar ponė Balcani liks šioje diskusijoje, nes čia kalbėsime apie pranešimą dėl biudžeto. O kaip žinote, mūsų nuomonėje apie biudžeto projektą 2012 metams e, reikšmės yra skiriama ribotai. Man buvo labai svarbu šioje nuomonėje pasakyti, kad ES biudžetas yra priemonė pasieksti e, su Europos pridėtinė vertė susijusius tikslus. Mes kalbėjome ką tik, kad neužtenka apsiriboti lėšų perpaskirstimų tarp valstybių narių. Taigi e, mano pranešimas yra susijęs su diskusija, kuri ką tik vyko. Mes turime greičiau akcentuoti aiškę viešųjų lėšų naudojimo apskaitą. Tokiu būdu ES piliečiai labiau mumis pasitikės ir manys, kad mūsų išlaidos yra kontroliuojamos kokybiškai. Europos komisija turėtų būti atskaitinga ne tik už atitikimą e, numatytų tikslų, bet ir e, už, rezultatų, už pasiekimų rezultatus. Apie tai yra kalbama vertinimo ataskaitose. Ir jos jau yra, bus rengiamos apie 11-12 metus. Nuomonėje kalbame apie supaprastinimą, valdymo struktūrų, sistemų struktūrą, tai neturi trukdyti kontrolės sistemų efektyvumui. Be to noriu akcentuoti patikinimo deklaracijos DAS vaidmenį. Joje turėtų būti kalbama apie pavienių valstybių narių atskiras klaidas jas reikėtų akcentuoti. Prisiminkime, apie ką ką tik kalbėjo ponė Kresler. Užtenka būti diplomatiškiams. Turim labai atvirai e, įvardinti prašiausias valstybės ir e, kiekvienos valstybės narės rezultatai turėtų būti vertinami atskirai. Tai yra labai svarbu, nes anksčiau, kaip žinia, audito rūmai e, rezultatų neakcentuodavo. Dabar Europos komisija e, paskelbė vadinamąją valstybių narių vertinimo lentelę, kur kiekviena valstybė narė yra, e, kiekvienos valstybės narės pasiekimai yra pasveriami atskirai. Tai yra paprasčiausia ataskaita, e, kurią, valstyb, kurią komisija teikia kiekvienais metais. Tose ataskaitose turėtų būti vertinami visų valstybių uh, valdymo ir kontrolės sistemų pliusai ir minusai, nes sistemos, kaip žinia, tarp valstybių narių labai smarkiai skiriasi ir e, mums reikėtų informacijos apie tai, ką komisija galvoja apie tų valstybių narių sistemų efektyvumą ir kokybiškumą. Grįžtu prie Jens Karso pasisakymo, kai jis e, minėjo, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip valstybių narių e, nacionalinės institucijas galėtume aktyviau įtraukti. Nacionaliniai auditų rūmai yra traktuojami kaip e, akredituota institu, akredituotos institucijos. Jas akredituoja Europos audito rūmai. Šis klausimas iškyla kiekvienais metais. Ir aš norėčiau kreiptis į audito rūmus ir paprašyti, kad būtų plačiau išaiškintas pono Bostoko minėtasis modelis. Panas Vostokas kalbėjo apie bendradarbiavimą su Olandijos auditorumais ir Čekijos auditorumais. Manau, kad e, tą kryptimį mes turėtume kalbėti apie visas valstybės narės. Man buvo labai įdomu išgirsti e, ir kitas nuomonės. Pane Balzanį, pažiūrėjau, kalbėjo apie tai, kad Europos komisija turėtų peržiūrėti biudžeto taikymo priemonės. E, pirmiausia, dėl sanglaudos politikos, kaip ką tik kalbėjome. Sanglaudos politikoje dažniausiai mes kalbame apie subsidijas, apie negražinamas paskolas. Ir dažnai pamirštame, kad galėtume kur kas daugiau pasiekti, jeigu naudotume paprastas paskolas, kreditus. ES yra institucija, kuri galėtų tas paskolas teikti, tai yra Europos investicijų bankas. Ir reikėtų daugiau kalbėti apie subsidijų, e, negražinamų paskolų ir paprastųjų paskolų teikimą. Galbūt netgi uh, E, projektų obligacijos galėtų būti teigiamos. Tai būtų nauja priemonė, apie kurią dabar yra kalbama skirtingose komitetuose. Antras dalykas - dėl inovacijų ir mokslinių tyrimų programų. E, su ponu Bosto ką tik kalbėjome, kad e, paprasta tokia programa kaip pažangioji energetika turėjo daug trūkumų. Mes turėtume ieškoti sėkmingų inovacijų, kurios E, leistų, kurios galėtų būti finansuojamos kitaip negu dabar. Dabar yra e, numatytas tas iš ankstinis avansinis finansavimas, kurį, manau, reikėtų pakeisti, būtina įvertinti efektyvumą. E, reikėtų atsižvelgti į tai, kad tik sėkmingos inovacijos turėtų būti finansuojamos. Tai pasiteisino Japonijoje, e, Junktinėse Amerikos valstijose, Izraelyje. E, E, tokiu būdu mm, finansavimo sistema tik supaprastėjo. Kadangi nuomoniai yra skiriama nepakankamai daug laiko, tai aš apsiribosiu tik keletų punktų. Europos komisija kalba apie septyniarių metų programavimo laikotarpį. Dėl to mums e, per tą laiką yra labai sunku įvertinti ne tik legalumą ir reguliarumą, bet ir efektyvumą ir veiksmingumą. Todėl apie tai reikėtų pagalvoti daugiau. Europos komisija turėtų teikti toli siekiančių pasiūlymų, kad ES turėtų realius autonomiškus finansinius išteklius. Apie tai vyksta aktyvi diskusija. Ponas Levandovskis nesiniai pateikė įdomų pasiūlymą, apie jį labai karštai diskutuojame kai kuriuose valstybėse narėse. Valstybė narė, kurią aš puikiausiai pažįstu, nėra patenkinta tuo pasiūlymu ir mm, ten yra numatytas naujas papildomas mokestis, dėl to e, Vokietija yra tokia nepatenkinta, bet manau, kad Europos komisija pateikia ir kitų gerų idėjų. Galiausiai Europos komisija numato galimybę diskvalifikuoti e, jau akredituotas nacionalinės sistemas, jeigu paaiškėja, kad jos nepasiteisina. E, tai būtų vadinamoji sankcija už netinkamą reputaciją ir manome, kad ji būtų kur kas veiksmingesnė negu dabartiniai finansavimo mechanizmai. Kadangi laiko skiriama nedaug, aš jau ir baigsiu pasisakymą. Ačiū. Eh, Ačiū. Ar komisija norėtų pasisakyti šio klausimu? Dėkoju, ponė pirmininkė. Iki tol klausiausi diskusijų labai diskretiškai, nenorėjau kištis į diskusijas, kurios buvo daug platesnės negu paprastai siekia biudžeto kontrolės komiteto diskusijos. Tiesiog pranešėjų išreikštas susirūpinimas yra sutinkamas e, komisaro šiemetos atsakymė į rezoliucijos projektą. Mes dirbsime prie viso to labai trumpai, tiesiog dėl supaprastinimo dar norėčiau tarti žodį, nes tai buvo dažnai minima. Komisija dėl supaprastinimo komunikato neskelbė, buvo remiamasi tuo, kad reikalingas yra pragmatinis požiūris. Mes labai rimtai dirbame, rengdami sektorinius teisės aktus, nes bendri principai, apie kuriuos čia plačiai kalbama, tokių, tokie principai, kad reikia naudotis paprastesniam priemonėm, kad reikia e, naudoti tokias priemonės, kurios sukčiavimo netai pažeidžiamos ar klaidų netai pažeidžiamos ir kurios mažiau priklausomos nuo kontrolės. Taigi vietoj to, kad kalbėtume apie tos principus, bendrus principus, kuriuos nėra taip sunku išvardinti, mes labiau pasirinkome dirbti prie konkrečių priemonių, kokios galėtų būti konkrečios priemonės, kad būtų galima tų supaprastinimo tikslų pasiekti. Prie to Europos komisija šiuo metu ir dirba. Ir norėčiau pateikti informacijos, nes nenorėčiau, kad susidarytų spūdis, kad komisija, norėjau, norėjau pateikti šią informaciją, kad susidarytų spūdis, kad nieko neveikia komisija šioje srityje. Ar dar kas nors nori pasisakyti, regis ne? Kolega Gair, prašau. Na, Aš nesu nei auditorumų, nei Europos komisijos narys ir nepalaikau nei vienos iš jų pusės. Tiesiog norėčiau grįžti prie trečio pono Kacimakakio dokumento punkto. Mintis mums tai yra tinkama ir patinkanti. Mums svarbu, kad vyktų diskusijos a, Europos parlamente, komitetuose ir kitur. Yra kalbama taip pat apie Europos komisijos indėlį įveikiant krisę. Visa tai yra puiku. Tiesiog aš norėčiau, kad mes. surastume formuluotę, kuri išsklaidytų tą tokį nedidelį nesusipratimą. Biudžeto kontrolės komitetas džiaugiasi tuo, kad tiesioginė pagalba sanklaudos politikos srityje e, galėtų būti vykdoma, yra sakoma, galėtų būti vykdoma teikiant paskolas. Aš manau, kad tai yra nesusipratimas, reikėtų rasti geresnę formuluotę, kuri atitiktų labiau tai, ką mums nori pasiūlyti ponas Hatsimakakis. Aš manau, kad mes čia kalbame apie tam tikrus finansinius instrumentus, kuriuos būtų galima aktyvuoti. E, tas paskolų teikimas galėtų būti tas dalykas, kuris duotų pridėtinę vertę. Vokietijoje viešosios institucijos naudojasi, tiksliau valdo e, ES lėšas. Paskolos dėl finansų krizės ir biudžeto krizės nebėra siūlomos, nebegali tiksliau būti siūlomos nes finansų kontrolės institucijos draudžia naudotis tokią galimybę. Aš manau, kad šioje srityje, kalbant apie paskolas, e, turime pripažinti, kad naudotis jomis nebeišeina. Na, formuluotė yra tikrai probleminė. Tiesiog mes kvietame, kviečiame komisiją labiau remtis šią priemonę. Tas, ta, ta priemonė be abejo yra papildoma viso labo. Tačiau, kalbant apie sanglaudos politiką ir jos tikslus, Nors, aišku, galėtume iškelti klausimą, ar iš tikrųjų tie regionai tiek mažai ir te pasiekė, kaip čia buvo bandoma pasakyti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikia tą subsidijų instrumentą išlaikyti sanglaudos politikos srityje. Reikėtų nesudaryti tokio įspūdžio, kad mes atsisakome subsidijų ir labiau renkamės paskolų tvarką. Na, likusiems dalykams paminėtams pranešime pritariu. Tačiau aš manau, kad reikia ištaisyti tą nesusipratimą. Ponas Hatsimakakis. Ačiū už jūsų nuorodą, kolega, nes man tai irgi leis patikslinti savo mintį. Subsidijos taip yra tos, kurios turėtų turėti sverto efektą. Naudojantis esamais mechanizmais būtų galima sum, labiau pasiskirstyti valdymo riziką. Milijardas e, yra skirtas Europos investicijų banko. Galima taip pat pasitelkti privataus kapitalo rinkas. Tuo būdu galima riziką sumažinti. Mes norėtume, kad šis sverto principas būtų taikomas sanglaudos politiką. Ačiū Jums, kolega, už nuorodą. Tiesiog formuluotę reikės pagerinti, pataisyti, kad tas sverto efekto savoka labiau būtų atspindėta. Dėkui. Ačiū. Noriu visiems priminti procedūrą. Terminas teikti pakeitimus yra šių metų balandžio 18 diena, 12 valanda. Dabar periname prie 17 punkto specialioji audito rūmų ataskaita. Ji susijusi su mūsų kolegos Kalfino atliktų darbų. Bet kolegos, kolega dabar dalyvauja kitame posėdėje, todėl darome 15 minučių per traukėlę.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

Good morning. I ask you kindly to take a seat. Finally, you are. Labadiena, prašau visų susėsti. Esame pasirengę, pranešėjas jau atėjo. Taigi periname prie darbo tvarkės 17 punkto. Ponas Kalfin yra mūsų pranešėjas, žodis jam. Taip pat noriu pasisveikinti ir su ponu Tevrys iš auditorumų. Ačiū pirmininkė, noriu atsiprašyti visų kolegų už tai, kad jiems teko manęs laukti. Galvojau, kad šis darbo tvarkės punktas bus nagrinėjamas šiek tiek vėliau, tačiau jūs dirbote labai greitai. Taigi dar kartą atsiprašau už tai, kad priverčiau jūs laukti. Taip, komitetas tikrai sparčiai dirba. Kolegos, Šis pranešimas rengiamas jau kurį laiką ir jame dėmesys sutelktas į išlaidas susijusias su nauja Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė Pietų Kaukaze, Armenijoje, Azerbaidžiane ir Gruzijoje. Pranešimo tikslas buvo panagrinėti ar lėšos efektyviai panaudojamos, kaip buvo rengiamos programos ir ar m, mm, pirmosios veiksmų programos suteikia galimybę pasiekti rezultatų, ar tinkamai buvo panaudotos priemonės pagal Europos kaiminystės ir partnerystės programą. Noriu padėkoti audito rūmams už jų ataskaitą dėl šios priemonės. Toje ataskaitoje yra akcentuojama keletas dalykų, į kuriuos mes turėtume atsižvelgti. Visų pirma, kalbant apie lėšų panaudojimą, ypač naujoms priemonėms, yra gilinamasi į rezultatus ir pasiekimus. Kaip ir gyvendinant kiekvieną naują iniciatyvą, prireiks tam tikro laiko prisitaikyti ir pasiekti geresnių rezultatų. Bet jau iš pat pradžių, tik pradėjus naudoti šią priemonę, išiškėjo keletas problemų, kurias reikia spręsti. Beje, po to, kai buvo parengta ataskaita, buvo keičiamasi nuomonėmis su komisija, su išorės veiksmų tarnyba mm, Europos kaiminystės politikos įgyvendinimas ir toliau lieka komisijos atsakomybė ir šiais ryčiai dabar vadovauja komisijos narys Fiulė. Taigi, kokios problemos išryškėjo? Šios programos yra nedidelės, būtent nedidelėms programoms skiriama biudžeto parama. Šį klausimą reikia aptarti, žinau, kad apie jį jau buvo kalbėta. O dabar turime dar vieną progą į tai pasigilinti. Taigi, kai ES skiria lėšų biudžeto paramai, tai reiškia, kad yra skiriama parama biudžetui, kai tos šalis pasiekia tam tikrų rezultatų. Manau, kad šie metodai yra pagristi turiu pasakyti, kad Pietų Kaukaze dauguma programų buvo priskirta biudžeto paramai. Tai reiškia, kad lėšos buvo skiriamos naudos gavėjų, šalių naudos gavėjų biudžetams. Žinoma, reikėjo, kad jos atitiktų tam tikrus kriterijus. Ir kai prasideda tokio pobūdžio procesas, komisija, žinoma, yra suinteresuota uh, kad projektai duotų rezultatų ir kartais tai sukelia problemų naudos gavėjose. Programos yra siejamos su pasirinktais prioritetais. Žinoma, tie prioritetai buvo pasirinkti kartu su parama gaunančiomis šalimis. Jos, tie prioritetai atitinka ES prioritetus. Bet e, kai yra sakoma, kad ES rems atsinaujinančių išteklių sistemos kūrimą tokioje šalia kaip Azerbaidžianas, kuri dideliais kiekiais eksportuoja naftą, tai yra teigiamas dalykas, tai atitinka ES kriterijus ir prioritetus, tačiau man kyla klausimas, ar šal, ta šalis bus suinteresuota įgyvendinti tokio tipo projektus. Ir Azerbaidžiano atveju matome, kad ta programa buvo įgyvendinama labai lietai. Tarp e, skirtingų veiksmų buvo labai didelių pertraukų ir akivaizdu, kad vyriausybės suinteresuotumas nėra toks didelis, koks galėtų būti. Ir galbūt kriterijų, prioritetų pasirinkimas turėtų būti geresnis kitas dalykas, apie kurį kalbama ataskaitoje. Kai ES teikia paramą biudžetui, tai ji vadovaujasi šalies gavėjos biudžeto procedūra. Ir čia yra netitikimas tarp ES standartų ir kai kurių naudos gavėjų gebėjimo laikytis tų standartų. Vėlgi aš nenoriu per daug kritikuoti tų šalių, situacija yra tokia, kokia yra. Yra problemų dėl administracinių gebėjimų, problemų dėl nacionalinių teisės aktų ir taip toliau. Bet turi būti aišku, kad kai teikiama biudžeto parama tom šalims, kurios pertvarko savo administraciją, kurios siekia geresnių fiskalinio valdymo standartų, Mes negalime tikėtis, kad ten iš karto bus taikomi tokie standartai, kurie taikomi Europos Sąjungoje. Ir tai rodo tų trijų šalių pavyzdys, apie tai kalbama ir audito rūmo ataskaitoje. Aš savo pranešime apžvelgiu kai kuriuos programos trūkumus. Ši programa yra teigiama, turi politinės reikšmės, tačiau galbūt vertėtų šiek tiek palūkėti, pažiūrėti, kokiu rezultatu duoda tokios programos ir kokį politinį signalą tomis programomis siunčia ES. Ir dar viena problema susijusi su biudžeto parama. Tai yra matomumo problema. Dažnai pasiekti rezultatai nėra siejami su ES vaidmeniu ir indėliu ir buvo, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai Armenijoje buvo atnaujinami pastatai ir buvo akivaizdu, kad Europos pastangos ir nacionalinės pastangos nebuvo pakankamai koordinuojamos. Pavyzdžiui, atnaujintas pastatas, bet nepakankama šilumos izolacija arba senas pastatas ir gera šilumos izolacija. Taigi geriau koordinuojant veiksmus būtų pagerinti rezultatą ir padidintas ES veiksmų matomumas. Vis dėlto galiu padaryti išvadą, kad Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė yra teigiamas dalykas, jos taikymą reikėtų geriau koordinuoti. Žinome, kad komisija ir išorės veiksmų tarnyba jau imasi veiksmų šioje srityje po ataskaitos parengimo. Tikslai turėtų būti e, geriau koncentruoti ir galbūt reikėtų skirti finansavimą konkretiems projektams, kad ES lėšos būtų panaudotos efektyviau ir padidėtų veiksmų matomumas. Ačiū ponui Kalfin, dabar suteiksiu žodį auditorumų nariui Gis Devrys. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už įžanginį komentarą. Mano nuomonė, e, šis pranešimas yra labai gerai suformuotas. Taip pat dėkoju komisijos nariui Fiulė, kuris dėja šiandien čia negalėjo atvykti. Aš su juo diskutavau ir paaiškėjo, kad jis supranta auditorumų iškeltas problemas, bent jau dalį jų, ir e, kalbėdamas jis prižadėjo į jas atsižvelgti e, per e, atitinkamų dokumentų peržiūras. Aš norėčiau išskirti tris mūsų ataskaitos e, elementus. Pirmiausia, kaiminystės politikos e, kompleksiškumas. Antras dalykas, kai kurių priemonių e, taikomų anomališkumas ir trečias ir e, galėčiau pereiti prie pietų Kaukazuose įgyvendinamos e, kaiminysės politikos. E, Pirmiausia, visose valstybėse partnerėse politika gyvendama ne mažiau kaip penkiamis priemonėmis - partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų, veiksmų planų, valstybės strateginių dokumentų, nacionalinė referencinė programa ir metinė veiksmų programa. Antras dalykas - kiekviena iš šių priemonių yra taikoma skirtingų E, tvarkaraščių. Pavyzdžiui, veiksmų planas taikomas iki 2011 metų, tuo tarpu valstybės strateginis dokumentas iki 2013 metų, o nacionalinė referencinė programa galioja iki 2010 metų. Trečias dalykas. Už šias programas yra atsakingi skirtingi komisijos generaliniai direktoratai. E, programavimas per veiksmų planą, strateginius dokumentus ir referencinės programas e, iki šiol atiteko E, RELEX generaliniam direktoratui, o metinių veiksmų programų ir finansinių susitarimų e, klausimas atitenka EuroAid generaliniam direktoratui. Audito rūmai išsiaiškino, kad veiksmų planų strateginių dokumentų referencinių programų plus ir minusai e, sukelia daugybę neaiškumų planavime ir prioritetų formavime. Nacionalinė referencinė programa pirmiausia labai nedaug prisideda prie e, E, strategijų įgyvendinimo. Todėl reikia akivaizdžiai tuos dokumentus suvienodinti ir supaprastinti, kad e, pačios procedūros būtų aiškesnės. Kol kas e, suprantame, kad tam reikės nemažai laiko, praėjo beveik dviejai metai po to, kai pirmosios programos buvo patvirtintos. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad sėkmingai buvo įgyvendinami procesai Europe Aid ir Relex generaliniuose direktoratuose. Taip pat audito rūmai e, aiškinos įvairių politikos dokumentų anomalijas. E, prioritetai buvo keičiami skirtingose dokumentuose. Europai paramai pasirinktos rytis pirmoje e, metinėje veiksmų programoje nebuvo pakankamai aiškiai e, E, numatytos strateginėse programuose, kurias rengia Relex generalinis direktoratas. Pavyzdžiui, Armenijoje profesinio mokymo sistema buvo pasirinkta EuropeAid e, e, veiklos, kaip EuropeAid veiklos rytis. Tuo tarpu Relex irgi savo planuose numatė šią sritį. Septyni papildomi prioritetai buvo numatyti orientacinėje programoje. Azerbaidžiane Europei nusprendė e, remti atskirus sektorius. Tačiau per auditą Azerbaidžiano vyriausybės atstovai pabrėžė, kad valstybė e, būtų kur kas mėliau prieimusi techninę paramą negu biudžeto paramą. Manau, kad e, pranešėjas jau apie tai kalbėjo, apie biudžeto paramą ir todėl aš čia daugiau nekalbėsiu, bet galėčiau pasakyti, kad Išplaukiant iš vakardienos diskusijų ir šiandienos diskusijų jūsų komitete, vakar mes kalbėjome apie e, komisijos biudžeto paramos valdymą. E, reikėtų išskirti vieną elementą, kuris yra tiesiogiai susijęs su Kaukazu. Komisija ne visuomet pakankamai įvertina uh, E, sukčiavimo ir korupcijos grėsmę, teikdama biudžetinę paramą. Jeigu teikiate biudžetinę paramą, reikia labai aiškiai žinoti, kokius mechanizmus valstybė gavėja taiko, kontroliuodama sukčiavimą ir korupciją. E, pono Hekinson pranešime e, aiškiai pasakyta, kad ne visuomet taip yra. Viena priemonė, kuri galbūt būtų naudinga kurią būtų galbūt naudinga supaprastinti, yra veiksmų programa. ES e, Gruzijos veiksmų programoje yra numatyti 306 konkretus įsipareigojimai. 64 prioritetiniai veiksmai ir 242 papildomi veiksmai. Turbūt būtų teisinga pasakyti, kad bet kuris veiksmų planas, kuriame yra daugiau negu 300 įsipareigojimų ir 64 prioritetai, negali būti naudingas kaip politikos pag kūrimo įgyvendimo pagrindas. Auditorumai e, gali padaryti išvadą, kad rezultatai trijose valstybėse buvo skirtingi. E, pagalba Armenijos švietimo sričiai buvo naudinga, o Azerbaidžiane e, mūsų parama padėjo geriau gyventi energetikos programas. E, valstybės finansavimo paramos programa Gruzijoje pasiekė labai nedaug rezultatų, o kaimininėme Abhazijos e, regione e, kaiminystės politikos priemonės dar kol kas nepasiteisino. Tačiau reikia suprasti, kad audito rūmų auditas yra tik tai e, tam tikras e, vieno laikotarpio įvertinimas. Ir mes suprantame, kad bėgant laikui reikalai keičiasi. Tačiau kaip ten bebūtų, audito rūmai e, teikia, mano nuomonė, svarbius pasiūlymus. Europos komisija turėtų reformuoti ES kaiminystės politikos programavimo politiką, supaprastinti procedūras ir priemonės. Antras dalykas, Europos komisija turėtų būti selektyvesnė teikdama e, biudžetą atskiriems sektoriams. Baigdamas galėčiau pasakyti, kad atlikdamas auditą audito, atlikdami auditą, audito rūmai visuomet konstatuodavo faktus, kai tik ką išsiaiškindavo. Ir jeigu reikėdavo, audito rūmai pateikdavo atitinkamas praktinės rekomendacijas. Jeigu kada nors e, audito rūmams nebepavyks šio darbo atlikti, aš norėčiau, kad ir Europos komisija, ir parlamentas e, mums apie tai pasakytų. Audito rūmai mato nor, ir norėtų, kad e, Europos komisija uh, reaguodama į ataskaitas e, parašytų konkretesnės išvadas ir konkretesnės e, komentarus, nes tai, kas yra parašyta dabar, yra šiek tiek lasdos perlinkimas. Ačiū, ponė Devrys. E, dabar išklausėme dviejų pasisakymų, buvo išsakyta daug klausimų, išvadų, rekomendacijų ir aš norėčiau paprašyti komisijos atstovą sureaguoti. Floor is yours. Dėkoju, ponė pirmininkė. Morgan Skonaro yra mano vardas ir pavardė. Esu atsakingas už kaiminystės politikos taikymą, dirbau šios ir dienų 2007-ųjų. Vertinu, kad pripažįstamas geras bendradarbiavimas su audito rūmais rengiant pr pranešimą 22 puslapiai, tiek buvo mūsų komentaro. Ir Mm, iš tiesų bendradarbiavimas buvo konstruktyvus, intensyvus, e, buvo pateikta visai lė rekomendacijų, kurios e, buvo naudingos, tai mums tai yra džiugu. Taip pat norėčiau pasakyti, jog buvo labai tinkamai apibendrintas vykęs bendradarbiavimas, pranešėjas tą apibendrinimą pateikė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti keturis dalykus. Pirmiausia, nepaisant kai kurių iššūkių ir sunkumų, e, bendras vaizdas yra pozityvus. Turiu pasakyti, jog tenka pripažinti, jog pagalba buvo pradėta teikti ir ta kaiminysis politika buvo pradėta teikti gana sudėtingomis sąlygomis pietų Kaukaze. Norėčiau pabrėžti, kad nepaisant to projekto naudingumo ir tinkamumo, e, laiko požiūrių ir apriepties požiūrių ta programa buvo pakankamai siauroka. Mes esame dirbę su 17 šalių anksčiau per pastarosius penkerius metus ir a, turime tiesiog plačiau vertinti ir turime galimybę iš ankstesnės pertinimų remdėmės įvertinti dabar vykstančius kai kuriuos dalykus. Pranešėjas paminėjo iššūkius susijusius su biudžeto parama. Na taip, žvelgiant iš komisijos pusės mes galime pasakyti, jog suprantame, kad užtikrinant tą pagalbos mišinį. Visada paprastai įeina biudžeto pagalba plus pagalba kai kurioms programoms. Pavyzdžiui, galima paminėti ir atskiras programas, tokias kaip TAEX, kuriomis remiamasi, ir projektai apie pačias įvairiausias sritis. At ateityje tai veiksmų programuose šie dalykai turėtų būti geriau atspindėti. Aš manau, kad mes neturime tikslo pakeisti dabartinio to mišinio pagalbos teikimo, tiesiog turbūt reikėtų geriau jį išaiškinti, kad jis būtų geriau suprantamas. Kai dėl matomumo šių programų, na be abejo, mes žinome, kad tai yra pasirinkimas, tačiau e, kaiminystės politika prasidėjo taip, kaip ji prasidėjo ir mums svarbu įsitikinti, kad valstybių gavėjų vyriausybės tas programas laiko taip pat savomis ir padeda jas įgyvendinti. Svarbu, kad vyriausybių turimos sistemos būtų panaudotos tų programų tinkamam įgyvendinimui. Norėčiau sugrįžti prie dviejų rekomendacijų, kurias sakė ponas Devrys iš auditorumo. Dėl programavimo pirmiausia, aš manau, kad tai yra ta tema, kur tenka pripažinti, kad audito rūmai e, laiku pateikė savo rekomendacijas. E, Releks ir dabar išorės veiksmų tarnyba dirba šioje srityje, jų, jų rekomendacijas taip pat privalu atsižvelgti. Mano kolega iš išorės veiksmų tarnybos taip pat šias temas puikiai žino. Na taip, tai yra tas rytis, į kurią reikės atsižvelgti ir įgyvendinant ateityje kaiminystės programas, kai bus įgyvendinamas naujos kartos programos, mes turėsime parengti strateginės programas, kuriuose labiau reikės susitelkti prie veiksmų susijusių su programų įgyvendinimo tvarkaraščiu, reikės atsižvelgti į e, tai, kad programos turi būti labiau pabrėžtos ir labiau atsižvelgiama į šalių iškeltus prioritetus. Reikėtų užtikrinti, kad būtų užtikrinamas geresnis nuoseklumas tarp kaiminystės politikos ir užsienio politikos programų. Finansinė pagalba turėtų būti teikiama tom šalims, kurios yra minimos tarptų prioritetų. Buvo sakomi, reikėtų būti selektyvesniems, kalbant apie biudžeto paramą. Čia vėlgi turėčiau grįžti prie to, kas buvo paminėta. 50 70 procentų pagalbos yra teikiama kaip biudžeto pagalba vykdant kaiminystės politiką. E, kita dalis yra techninė pagalba ar įvairių projektų būdų teikiama pagalba. Tai yra tas mišinys, kuris iki šiol buvo laikomas tinkamu. Na, suprantu, kad kai kuriuose individu, individualiuose šalyse gali būti šiek tiek kitokių poreikių ir galbūt ne, ne pats racionaliausias būdas yra šitai būtent suskirstyti tą pagalbos mišinį. Kai kuriuose šalyse reikėtų atsižvelgti labiau individualias turimas priemonės. Abiejose komisijos pranešimuose buvo pabrėžti čia iškelti klausimai. Jūs kalbėjote apie komisijos būsimą komunikatą dėl biudžeto paramos, dėl pagalbos, sektorinė, dėl sektorinės pagalbos ir bendros biudžeto pagalbos. Antrąjį semestrą, antrą pusmetį bus kalbama apie kaiminystės politiką, diskusijos tęsis dėl saligiškumo tos pagalbos, dėl diferenciacijos ir dėl būtinybės geriau e, sutvarkyti tą pagalbos teikimo vadinamąjį mišinį, kiek kokios pagalbos ir kaip pateikti. Na ir dar, ponė pirmininkė, porą sakinių dėl rekomendacijos projekto. Jūs turite mūsų dokumento metmenis. Tiesiog noriu pasakyti, kad kai kurios formuluotės tokios kaip keliamas didelis, sus, kyla didelis susirūpinimas dėl pagalbos teikimo, aš manau, kad formuluotės nėra pačios tinkamiausios, ypač bendraujant su auditorumais. Manau, kad tos formuluotės, kurias aš čia matau, yra per griežtos. Ir manau, kad taip atsitiko dėl to, kad, kaip sakė pranešėjas prieš porą minučių, kad, kad buvo jaučiamas parlamentarų susirūpinimas dėl tų iškeltų problemų. Reikėtų jas šiek tiek pakeisti. Na, dėkuoju visiems už atliktą darbą. Pranešimas yra tikrai labai naudingas ir manau, kad galėsime konstruktyviai ir pozityviai dirbti šioje srityje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū. Gal norėtų pasisakyti išorės veiksmų tarnybos atstovas. Prašau. Re, ne, regis ne. Tad leiskite pradėti diskusijas. Pone Greslė norėtų kalbėti pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Šiek tiek gaila, kad išorės veiksmų tarnybos atstovai ne, nepasisakė, nes būtų buvę įdomu išgirsti šios tarnybos nuomonę. Man tikrai būtų įdomu išgirsti, kokių tobulintinų sričių jūs išvelgėte. Komisija paaiškino, ko galėtume pasimokyti. Manau, kad Tai labai įdomu, ypač turint galvoje būsimą Europos parlamento įtaką. Dabar norėčiau grįžti prie nacionalinių orientacinių programų ir veiksmų planų. Norėčiau paklausti, kokių minčių turite dėl pakeitimų. Aš ne visiškai supratau, uh, kokius praktinius pakeitimus jūs numatote. Kiek suprantu, yra du programavimo etapai, už juos atsakinga išorės veiksmų tarnyba. Trečias etapas tai yra nacionalinės orientacinės programos. Čia jau viskas yra sukonkretinama ir tada prasideda įgyvendinimo etapas. Norėčiau dar kartą paklausti, kas lauk, mūsų laukia ateityje, kas ką darys, kas spręs kam bus skiriamos lėšos ir kiek jų bus skiriama. Dar norėčiau paklausti apie pabėgėlių gelbėjimą viduržėme jūroje. Mm, gavome šešių ambasadorių, šešių valstybių narių e, laišką. Ten buvo prašoma dalį kaiminystės programų skirtų lėšų skirti jų poreikiams. Norėčiau paklausti, kokia yra komisijos pozicija ir išorės veiksmų tarnybos pozicija šio klausimu. Kokį poveikį tai turėtų laikotarpį po 2014 metų, ypač tose regionuose, kur gyvendinama kaiminystės politika. Ačiū poniai Gresler, dabar ponia Makovei. Um... Ačiū. Dėkoju už auditorumų ataskaitą. Ačiū ir pranešėjui už jo pranešimą ir džiaugiuosi, kad skirta laiko šiems dalykams aptarti. Norėčiau pakalbėti apie trūkumus, apie kuriuos jau buvo kalbėta. Nepakankamas aiškumas, nepakankamas planavimas, koordinavimo trūkumas. Norėčiau pasakyti, kad mane tai stebina. Juk komisija ne pirmą kartą skiria tokį finansavimą, ne pirmą kartą numato ir įgyvendinimą tokį finansavimą trečiosiuose šalise. Todėl sunku suprasti, kodėl vėl kyla tų pačių problemų. Taip pat norėčiau pakomentuoti kontrolę kaip kontroliuojama, kaip išleidžiamos lėšos tose šalise. Buvo pasakyta, kad kai kuriais atvejais pasitaiko sukčiavimo ir korupcijos. Manau, kad um, parama skiriama trečiosiom šalims kaip tik yra būdas pamokyti tas šalis, kaip teisingai panaudoti lėšas, kaip organizuoti viešuosius pirkimus, kaip užtikrinti skaidrumą, o ne vokti pinigų. Taigi tai turėtų būti pamoka toms šalims ir čia mes turime būti labai stiprus ir kategoriški, nes priešingų atveju tiesiog skirsime lėšas ir nekreipsime dėmesio, kas su tomis lėšomis daroma. Manau, kad būtent šie dalykai turėtų būti mūsų prioritetas keičiant ateityje keičiant tokio finansavimo skirimo metodus. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, daugiau norinčių nėra, todėl kreipsiuos į pranešėją. Gal ponas Kalfinas norėtų sureaguoti Taigi audito rūmai sakė, kad e, yra susirūpinę, komisija sako, kad einama per toli, taip pat e, yra kalbama apie korupciją, nepakankamą planavimą, taigi suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad pranešimo formuluotės ir ataskaitos formuluotės labai kruopšiai parinktos yra reiškiamas didelis susirūpinimas dėl komisijos atliekamo programavimo ir iš komisijos pasisakymo supratau, kad šis rytis bus tobulinama. Taigi, turbūt nieko nestebina tai, kad parlamentas susirūpina, kai pačioje komisijoje nėra koordinuojami veiksmai. Ir labai tikiuosi, kad atsiradus išorės veiksmų tarnybai koordinavimas nesuprastės, o tik pagerės. Ir vertinu tai, ką pasakė komisija dėl šioje srityje atliekamo darbo. Toliau dėl lėšų panaudojimo. Yra kalbama apie rezultatų preliminarų skaičiavimą ir vertinimą. Man yra nepriimtina, kai lėšos yra išleidžiamos tiksliai nežinant, koks bus rezultatas. Aš tikiuosi, kad komisija labai kruopščiai peržiūrės įvairių priemonių pagal Europos kaiminystės politiką ir programą taikymą. Komisijos atstovas sakė, kad viskas bus geriau paaiškinta, bet nežinau, ar to pakaks, ar tų geresnių paaiškinimų pakaks. Buvo problemų su dvinių projektais. Mm projektų pradžioje, taip pat buvo problemų dėl vyriausybių prisimamų įsipareigojimų. Galbūt reikėtų tinkamesnio priemonių komplekso. Aš žinau, kad teikti paramą biudžetui lengviau iš pat pradžių, tačiau tada kyla klausimas dėl papildomų darbuotojų, kurie galėtų dirbti ES atstovybėse tose šalise ir padėti geriau gyveninti projektus. Vis dėlto manau, kad tinkamų priemonių, priemonių parinkimas turėtų būti grindžiamas vertinimu, kokios priemonės yra tinkamiausios. Bet kiek suprantu, komisija apie tai pagalvos. Taigi buvo atliktas auditas, norėčiau dar kartą padėkoti audito rūmams. Ta analizė buvo atlikta labai kruopščiai, išsamei. Auditas buvo atliktas pradėjusi gyvendinti priemonės, tikiuosi, kad dabar situacija pagerėjo. Ir tikiuosi, kad e, tie pateikti pavyzdžiai bus pamokos, kurias išmoksime ir tų pačių klaidų nebekartosime. Ačiū. Ačiū, e, gerbiamas pranešėjų. Mūsų komitetas yra gana draugiškas, bet jeigu ponė Gressler e, leistų, aš norėčiau dabar jau paprašyti, kad e, komisija atsakytų. O audito rūmų norėčiau paklausti, kas ir ką darys. O antras klausimas būtų susijęs su pabėgėliais viduržėmio jūroje. Norėčiau paprašyti, kad komisija atsakytų į abu klausimus. If you, Ingeborg, agree to get answer. Geborg, ar tu sutinki, kad atsakytumai tos klausimus? Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę, kad e, leidai sugrįžti prie šių dviejų klausimų. Kaip mano kolega ką tik sakė, e, mes e, su išorės veiksmų tarnybe taip pat kalbėjomės, kad būtų galima platesnių mastų supaprastinti programavimą. Tai akivaizdžiai matome išorės veiksmų tarnyboje jau dabar. Tai yra darbas, kurį mes kartu dirbame DEFCO ir išorės veiksmų tarnybą. Ir mes tengiamės sukurti bendrą komunikavimo sistemą ir kartu siekiame supaprastinti ir sustandartinti. Aš noriu padėkoti kolegoms iš išorės veiksmų tarnybos e, dėl to. Dėl pietų viduržėmio jų, pietinės viduržėmio jūros dalies. Galėčiau patikinti, kad e, gerbiam parlamentą, kad kol kas nėra jokių ketinimų uh, finansuoti papildomus e, tos viduržėmio jūros dalies poreikius kaiminysės politikos sąskaita. Bendrai suprantame, kad reiks imtis papildomų pastangų ir šiuo metu mes galvojame apie platesnio masto klausimus pagal kitas priemonės e, numatytas ketvirtame skyriuje ir galvojame, kad rasime būdom suteikti papildomų paskatų viduržėmio jūros pietinės dalies valstybėms. Be to, e, tikimės, kad bus nustatyta daugiau sąlygų, kad e, reformų pagreitis nebūtų prarastas. O kol kas galvojame, kaip būtų galima ketvirtos skyriaus kitus, kitas galimybės e, realizuoti ir nesistengiame perkelti dabartinių kaiminysės politikos asignavimų iš rytų į pietus. Uh, Išorės veiksmų tarnybos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau patikinti, kad mes iš tiesų labai glaudžiai dirbame su DEFCO generaliniu direktoratu, todėl išorės veiksmų tarnybos e, e, atidarimas jokių būdų nesukels e, kliūčių tolesniam jūsų bendradarbiavimui. Tas bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai iki šiol. Antras dalykas, norėčiau labai trumpai pristatyti mūsų diskusijų kontekstą, kaip mes bendrai dirbame su Pietų Kaukazo valstybėmis. Visi turėtume prisiminti, kad darbas su Pietų Kaukazu yra kol kas dar labai e, naujas projektas. Su tomis valstybėmis aktyviai pradėjome dirbti nuo 2004 metų, kai Europos kaiminystės politika buvo pradė, sukurta. O vėliau, praėjusiais metais tik taip, pradėjome naujas dėrybas dėl asociacijos sutarčių, tai yra naujo pobūdžio sutartis. Taigi nuo 2004 metų vyko e, nuolatinis santykių gerinimo procesas. 2007 metais procesas dar buvo tik tai pirminėme etape, e, nes buvo praėję tik porą metų. Ir dabar galėčiau labai praktiškai pabrėžti, kad tik po 2007 metų Gruzijoje e, Armenijoje e, pradėjo dirbti nuolatinės ES delegacijos. Tai buvo labai svarbu mūsų programų kūrimui, nes būtent e, mūsų komisijos delegacijos suvaidina pagrindinį vaidmenį tų programų formavime. Dabar norėčiau grįžti konkrečiai prie to pateiktojo klausimo. Būtent, kokių pamokų mes išmokome, e, bekurdami programas tam regionui. Norėčiau pasakyti, kad e, peržiūrėdami kaiminystės politiką, e, mes e, nusprendėme, jog reikia teikti pasiūlymą standartizuoti mūsų programas pačiu aukščiausiu lygmeniu, nes, kaip jau buvo pasakyta, programavimas susideda iš keleto etapų ir mes norėtume supaprastinti savo metodiką, kiek tai įmanoma. Šiandien jau yra sudarytos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys su Kaspijos jūros regionu. Tai yra svarbus teisinis e, pagrindas, numatantis mūsų e, tikslus ir e, gairias mūsų darbui. Šiuo pagrindu mes sukūrėme vadinamosius veiksmų planus ir buvo paminėtas konkrečiai Gruzijos veiksmų planas, kuriame daugybė prioritetų išskirta. Nepamirškime, kad šis veiksmų planas nėra programavimo dokumentas. Tai politinis dokumentas, kuris gerokai peržengia paramos e, klausimus. E, šiame dokumente yra aptariama daugybė e, klausimų susijusių su Gruzijos santykiais ir ES visose srityse. Kadangi šiame veiksmų platane yra detaliau išaiškinta, ką mes norime padaryti tam tikrų laikotarpių tam tikroje valstybėje, tai, e, valst... tai Jo pagrindu yra rengiamas ir valstybių strateginis dokumentas ir orientacinis e, programas. Taigi, tai prisimindamas galėčiau pasakyti, kad yra keletas dokumentų, bet ne visi jų yra programiniai, viską supraskime teisingai. O antras dalykas, mes suprantame, kad yra galimybių nustatyti aiškesnius standartus ir Europos kaiminystės politikos peržiūra, manau, ir numatys tokią galimybę, kad e, pats procesas būtų paprastesnis ir nors vieną etapą galėtume praleisti. Akivaizdu, kad šioje srityje bus galima nustatyti aiškesnius visiems vienodus standartus. Ačiū, aš pasinaudosiu dabar laisvę paklausti Ingeborgos Glester, ar atsakymas ją tenkina. Um. Ačiū, jeigu leistumėt sugrįžti, ponė pirmininkė, aš dar kartą norėčiau pasakyti, Kai tik kas e, pasidaro įdomu, viskas ima ir sustoja. Jūs e, turbūt patys suprantat, ką aš turiu galvoj. Nes būtent dabar praktiškai tų programų gyvenimas būtų įdomus. You know, this... Šis e, Europos kaiminysės politikos peržiūros šie rezultatai dar nėra paskelbti. Jie bus paskelbti po keletos dienų, tai padarys Europos komisija. Turbūt puikiai suprantate, kad aš negaliu dabar leistis į smulkmenas. Mums atrodo, kad galėtume praleisti vieną iš laiptelių, vieną iš etapų. Tai yra turbūt pagrindinė mūsų išvada. Mes norėtume išlaikyti tokią priemonę, kuri leistų sutartiniu pagrindu išsiaiškinti pagrindinius mūsų darbo tikslus tam tikrų laikotarpių. Ir būtent tuo remdamiesi mes e, kuriame vien, vieną programinį dokumentą. Ačiū. Ar galėtume tada tikėtis, kad kai bus įmanoma, tas dokumentas būtų pateiktas mūsų komitetui? nes e, jis mums rūpi. Ačiū turiu ponas uh, e, Vrys. <clears throat> Dėkoju. Na, diskusijos buvo tikrai įdomios tarp komisijos tarnybų ir aš norėčiau prisidėti prie šios diskusijos. Na, norėčiau paminėti vieną rekomendaciją, kurią mes galėtume kaip institucija pateikti. Galbūt reikėtų nu, paminėti nacionalinės programas, į kurias reiktų žvelgti kritiškiau šiek tiek. Na, tačiau aišku, pagrindinių problemų visą tai neišspręs, nes pagrindinis klausimas yra toks. Ar mums, kaip ES, pradėti tas ilgas diskusijas su šalimis pagalbos gavėjomis dėl abipusių interesų, dėl įvairių strategijų, dėl bendrų tikslų ir panašiai o tik tada galbūt būtų galima pereiti prie antros fazės ir skirti pinigus. Ir dėl to pro, sprendimus kol kas bent jau priimame mes ir nebūtinai klausime valstybių gaunančių pagalbą nuomonės, bet šitai vėlgi yra diskusijų objektas. Aš manyčiau, kad komisija nori 50-70 procentų pagalbos skirti kaip parama biudžetui, bent jau kol kas, net jeigu šalis pagalbos gavėjos mano, kad jį galėtų būti ir kitokia ta pagalba. Na, kuo daugiau pinigų skiriama kaip biudžeto parama, tuo mažiau lieka lėšų kitoms programoms įgyvendinti. Keturis metus su Azerbaidžianu bendradarbiaujant paaiškėjo, kad iš tų paminėtų prioritetų buvo pasiekti keturi iš dešimt. Taryba ir parlamentas e, norėtų priminti komisiją, kad taip sprendžia komisija, tačiau reikėtų gal šiek tiek labiau atsižvelgti į šalių pagalbos gavėjų pageidavimus. Na ir galiausiai norėčiau, kad ponė Makovei mane suprastų teisingai. A, buvo paminėtas žodis korupcija. Aš nenorėjau pasakyti, kad aš kalbėjau apie biudžeto e, paramą, kuri būtinai yra susijusi su korupcija mūsų aptariamu atveju. Ne, tiesiog norėjau pasakyti, kad ne visada teikiant biudžeto pagalbą, ar kalbant apie tas tris šalis ar apie kitas, nepakankamai yra atsižvelgiama į tai, ar turimi saugikliai sukčiavimui keliui užkirsti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, manau, diskusija vyko tikrai įdomi. Galbūt e, pasirinksime kitokį požiūrį į pagalbos teikimą. Visiems ačiū už dalyvavimą. Posėdė 18 klausimas yra kiti klausimai. Ar turime kokį nors kitų klausimų, kolegos, kuriuos norėtume iškelti čia? Naumo. Ne, nekis tokių nėra. Kito posėdžio data yra žinoma mūsų visiems. Tai yra gegužės 24 diena nuo 3 iki 18.30 valandos. Visiems ačiū ir geros dienos.